turiu informuoti, sekretariato prašymų, kad e, reikėtų mums patvirtinti koordinatorių posėdžio nutarimus. Kaip žinote, posėdės įvyko greitai vakar ir e, viskas vyko gana greitai. E, aptarnėjame Horizon 2020 paketą ir nusprendėme, kad turime turėti tą temą tam tikrą grupę, kuri susidėtų iš pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Na, o kitų metų rudenį mums jau teks priminėti sprendimus. Ir turime užtikrinti, kad to paketo visas atskiras dalis būtų gerai koordinuojamos. Dėl e, ISO e, balsavimo e, mes atidėjome šį klausimą, neapsisprendėme, kas turėtų mums atstovauti. Mes taip pat nutarėme, kad reikia paspartinti pranešimų pasiskirstimą čia, mūsų komitete kai plenarnėme posėdėje pranešimų sąrašas yra skelbiamas, e, tada turi būti pas... išplatintas e, sąrašas ir tai leidžia užtikrinti, kad nebus jokių apgaudinėjimų. E, mes taip pat pasiskirstėme atskirais pranešimais, inovacijas, e, įvairios institucijose gavo GUE frakciją. E, Europos palidovinės navigacijos sistemos e, įgyvenimas ir vartojimas EPP, VMI konkurencingumo pranešimas ALDE, direktyva dėl e, viešojo sektoriaus informacijos atiteko socialdemokratams, taip pat buvo paskirstita visa virtinė nuomonių, pasikalbėkite su kolegomis apie tai, e, finansiniai instrumentai ir rinkos, ALDE, e, darbo programa klimato veiklos srityje, EPP, E, kūrybiškos Europos programa, socialdemokratai, novatoriški finansiniai instrumentai daugiametės finansinės programos kontekste atiteko EPP frakcijai. Tad tiek e, yra žinių iš koordinatorių posėdžio. Dabar visi, bent jau tie, kurie čia susirinko, žinote, kas iš tikrųjų vyksta. Na, o dabar pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto Europos standartizacija ir pirmiausia steiksiu žodį ponui Adam Gerek. Prašau, ponas Gerek. Ačiū, pirmininkė. Taryba ir e, parlamentas yra parengę reglamentą, kurį šiandieną aptarinėjame turėtų teigiamai paveikti vieningą rinką, augimą, inovacijas ir konkurencingumą. E, reglamento tikslas yra sutrumpinti standartizacijos procesą ir užtikrinti, kad vidutinės ir smulkios įmonės būtų tinkamai e, atstovaujamos kaip suinteresuotos šalys standartizacijos procese. Tai taip pat yra susiję su e, standartų sklaida e, telekomunikacijų ir technologijų srityje ir tokiu būdu e, užtikrinant tarpusavio sąsają ir suderinamumą. Kaip žinote, Europoje kyla daugybė problemų, kai kalbam apie informacinių sistemų tarpusavio suderinamumą ir sąveiką. Reglamentas taip pat kalba apie e, dalykus, kurie kartais yra užmirštami, o konkrečiai nanotehnologijos, biotehnologijos, e, brandolinės technologijos ir panašiai. Pagrindiniai pokyčiai e, šiame pasiūlyme dėl reglamento yra susiję su komisijos kompetencijos sritimi ir su nuolatiniu standartų komitetu. Taip pat eina kalba apie standartizavimą paslaugose ir e, atskirą informacinių technologijų ir ryšių technologijų sektoriaus traktavimą. Yra taip pat ir e, ženklus pakeitimas susijęs su proceso finansavimu iš ES lėšų. Kaip pranešėjas aš pasisakau už šio tarybos ir parlamento reglamento pasiūlymą. Jis konsoliduoja jau dabar e, vykdomą politiką ir įneša visą virtinę naujų elementų, e, kurie skirti tam, kad galima būtų susidoroti su naujais iššūkiais. Tai prisideda prie vieningos rinkos modernizavimo per Europos standart, standartų sistemą. Tai apimtų, pavyzdžiui, notifikacijos sistemą, kai kalbama apie paslaugų standartus, ypatingai elektroninių paslaugų standartus. Čia taip pat atsiranda uh, E, standartų finansavimo nauji elementai, e, atsiranda geresnė teisinė bazė komisijos finansavimo sistemoje, tačiau e, yra tam tikrų būkštavimų dėl kai kurių nuostatų veiksmingumo, ypač kai kalbam apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Reglamentas turi būti taip suformuoluotas, kad jis iš tikrųjų e, būtų parankus įgyvendinti, prisidėtų prie vieningos rinkos skatinimo, skatintų vieningų standartų naudojimą, pagerintų konkurencingumą, įtrauktų visas suinteresuotas šalis ir prisidėtų prie tvarios plėtros. Taigi standart, standartų sistemą reikia tobulinti, įvedant tuos naujuosius elementus, kurie mm, atneštų pridėtinės vertės. E, dabar keletą specifinių pastabų norėčiau pateikti. E, tekste neminimi e, standartizacijos pagrindiniai principai, pavyzdžiui, nacionalinio atstovavimo principas nėra paminėtas. Nėra minima taip pat ir e, e standartų harmonizavimo principas, e, kitaip sakant, kad e, jeigu europinių lygmenių procesas yra e, prasidėjęs, tuomet yra stabdomas standartizavimo procesas atskiroje valstybėje narėje. E, kai kurios komisijai suteiktos galios gali būti per plačiai interpretuojamos ir konkrečiai tose srityse, kur yra siūlomi pakeitimai. Kai išnekama apie dabartinės sistemos funkcionavimą. Pasiūlymo projektas kalba apie mm, didelę techninių specifikacijų įvairovę. E, vienas iš svarbiausių standartizacijos proceso demokratinių elementų yra e, socialinis e, pritarimas tiems standartams, tada juos lengviau ir įgyvendinti. E, procesas neturėtų kurti prieštaringų standartų, ypatingai reikia atsižvelgti į VMI interesus. Reikėtų taip pat pridurti, kad e, e dalyvavimo įvairiuose forumuose kaštai yra dideli ir e, taip pat sprendimas dėl dalyvavimo ne visada yra demokratiškas. E, formuose taip pat gali dalyvauti suinteresuotos šalis iš už ES. Tuo tarpu reikėtų matyti griežčiau apibriežti, pasakyti, kad e, Tik standartizacijos organizacijos e, turėtų turėti savo atstovavimą. Taip pat jos turėtų būti pasitelkiamos e, rengiant atitinkamus dokumentus. Techninės e, specifikacijos turėtų būti leistinas tik labai aiškiai apibrieštais atvejais. glaustumas, atvirumas, atviras dalyvavimas, tokie turėtų būti pagrindiniai principai, kalbant apie informaciją komunikacinės ir ryšių technologijas, turi būti įrašytos garantijos dėl jų tarpusavio suderinamumo. Iš tikrųjų, tas tikslas yra pagirtinas, bet gali būti įvairių būdų tikslui siekti. Šiame dokumente minimas tik vienas toksai būdas. Ir e, galbūt tai ir nėra svarbiausias kelias. Nors ir toks, kuris leistų tas procedūras paspartinti. Taip pat numatoma, kad geriau bus naudojamas įvairių forumų rezultatais. rengiant e, reglamentus susijusius su informacinėmis ir ryšių technologijomis. Nes e, būtent šioje srityje ES šiek tiek atsilieka. nuo savo konkurentų pasaulyje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Herzlichen Dank. Es war der Berichterstatter. Jetzt würde ich gerne erst der Kommission das Wort geben. Ačiū pranešiai. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai, pristatyti pranešimą. Thank you very much, uh, Mrs. Chairman, for uh, offering uh, to the Commission the pass. Ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę komisijai jūsų komiteto nariams pristatyti pagrindinius mūsų pasiūlymo elementus, pakalbėti apie tuos klausimus, už kuriuos mes esame atsakingi, ką mes deriname su pranešėjui, kai jis rengė savo nuomonės projektą. Noriu padėkoti ponui Gerikui už tai, kad jis uh, paremė mūsų pasiūlymą, mes pasižymėjome ir jo išsakytą susirūpinimą dėl tam tikrų elementų ir savo pasisakymę aš pasistengsiu aptarti tuos klausimus, kuriuos panas gyrė, kas iškėlė, kiek plačiau paaiškinti, kodėl mes parengėme šį pasiūlymą, kuris šiuo metu yra svarstomas jūsų komitete. Taigi noriu visų pirma pasakyti, kad tai yra paketas, nes kalbame ne vien tik tai apie reglamentą, bet taip pat ir apie komunikatą. Tai yra svarbu, kadangi standartizacijos srityje mums nėra būtini teisiniai aktai visiems strategijos elementams. Todėl mes teikiame paketą su komunikatu, tam, kad galėtumėm pristatyti savo strateginę viziją dėl standartizacijos iki 2020 metų ir dėl tų teisinių aktų, kurie lydės e, tą komunikatą. Tai yra svarbu, nes kai kurie elementai, kuriuos paminėjo ponas Girėkas, ko jis neranda reglamente, būtent ir nėra sudėti į reglamentą, bet yra uh, išaiškinti komunikatė. Taigi tiesiog norėjau paaiškinti, kokia yra situacija, kad mes turime reglamentą, kurio didžiausia nauda yra ta, kad jis yra tiesiogiai taikomas valstybėse narėse, nereikia perkeliamo į nacionalinius teisės aktus. Šiai teisėjai kurniai iniciatyvai perkelti į nacionalinę teisę. Taigi, reglamentas yra skirtas valstybėms narėms, taip pat ir komisijai ir tam tikra prasme ir Europos standartizacijos organizacijoms. Tame viename bendrame reglamente jūs rasite visus elementus kurie dabar sudėlioti skirtingose teisės aktuose. Taigi nauda yra tokia, kad dabar šį teisės aktą bus lengviau naudoti, visos nuostos yra sudėtos į vieną teisinį tekstą, yra visi elementai, kurie yra reikalingi reglamentui įgyvendinti. Skaidrėse matysite įvairius tuos teisės aktus, kurie yra pakeičiami iš dalies arba visiškai šiuo reglamentu. Ir visų pirma, aš noriu paminėti um, direktyvą 9834. Būtent mes kalbame apie standartizaciją, o ne techninį derinimą. Ir direktyvą dalis direktyvos 9834 yra visiškai nepaliesta mūsų pasiūlymo, nes mes kalbame ne apie techninį reguliavimą, mes kalbame tik apie standartus. O kaip žinote, direktyva 9834 kalba ir apie techninį derinimą, ir apie standartus. Būtent aš vėliau, aišku, paaiškinsiu, kad mūsų vizija apima standartus rytį tai yra pramoniai skirtas instrumentas, kuris yra savanoriškai taikomas. Tai nėra techniniai reikalavimai, kurie yra privalomi. Gal dabar galėtumėm greitai pereiti prie kitų skaidrių. Nekarta jau buvo sakyta, kad tai, ką mes siūlome, yra evoliucija, o ne revoliucija. Uh, Ir norėčiau būtent tai ir pristatyti. Pati sistema nėra keičiama, standartai išlieka tokie, kokie ir buvo, savanoriški, paremti e, rinkos požiūrių. Mes visų pirma remiamės tuo, kad tarptautiniai standartiniai turi viršenybę. Kalbant apie Europos standartizavimo organizacijas, mes irgi nieko nekeičiame, kalbant apie jų vaidmenį, jų darbą. Uh, Jūs tikriausiai žinote, kad komisija šioms organizacijoms, kurios yra privačios organizacijos, yra suteikusi ypatingą unikalų statusą. Uh, yra, kad e, toms organizacijoms yra suteikta privilegijuota pozicija renkti europinius standartus. Mes turime pagrindų starimą, mes e, finansuojame jų darbo išlaidas iki 50 procentų. Tai yra privačios organizacijos, tačiau jos yra labai glaudžiai susijusios su mumis būtent per tuos ypatingus ryšius ir todėl mes ir dirbame dėl tų elementų, kuriuos įtraukėme į savo teisės aktus. Taigi, principai išlieka nacionalinio delegavimo tie patys, NSB vaidmuo išlieka tas pats, e, mes nieko nekeičiame Europos standartizacijos organizacijų darbo modelį, viskas išlieka nepakitę. To jūs nerasite reglamente, kadangi mes tai viską išaiškiname komunikate. E, teisės aktas turi būti e, paraštas laikantis labai griežtų reikalavimų. Ir tokių elementų, aišku, teisės akte reglamente nerasi. Būtent todėl mes ir parengėme komunikatą, kad viską galėtumėm detaliai išdėsti, išaiškinti, ap, ap, aiškiai pristatant, kokia yra Europos standartizacijos bazė, kad mes nieko nekeičiame ir taip toliau. Pranešėjas paminėjo nemažai naujovių ir aš jas ir norėčiau irgi aptarti, kas yra nauja reglamente. Visų pirma, komisija pasidarusi su suinteresuotomis šalimis parengs metinę darbo programą, kuri bus parengta mūsų koordinavimu iš apačios į viršų ir atviromis konsultacijomis su visomis suinteresuotomis šalimis. Kol kas mes tokios metinės darbo programos neturime, um, tokią programą mes rengėme ir komisija turėtų um, patvirtinti ją per artimiausias savaitės. Čia turėsite galimybę matyti, kaip Europos standartai padeda įgyventi ne vien tik tai ES teisės aktus, bet taip pat ir ES politikai įvairiose srityse, kaip ES standartai gali būti panaudoti gyvenant pagrindinės ES iniciatyvas, pavyzdžiui, inovacijų partnerystės, kaip mėnė darbo tvarkė, um, išteklių naudojimo programą Europai ir taip toliau. Taigi Čia matysime, aišku, kokius mandatus komisija numato suteikti ateityje per artimiausius metus. Tai yra pirmasis pabandymas mm, tarybai ir parlamentui pristatyti komisijos prioritetus mm, standartizacijos rytyje. Ši darbo programa yra paminėta reglamente, kadangi tai yra labai svarbus naujas elementas. Ir, uh, bus, aišku, atitinkamai komunikatas parlamentui ir tarybai. Pranešės e, paminėjo paslaugas, e, tai, kad yra išplečiama sritis, apimant paslaugas, tačiau mes norime aiškiai pasakyti, kad kaip ir prekių e, srityje mes taip pat siūlysime išplėsti taikymą į paslaugus ir tik tuo met, kur, kuomet yra rinkos poreikis, kad tai būtų, kad var, iš vartotojų pusės būtų pareikalavimas, kad tai būtų. Taigi, Mes taip pat norėsime daugiau į, į tra, visus visas interesuotas šalis įtraukiančios sistemos. Pra, pranešėjas kalbėjo apie naujas galės komisijai, tos galios aišku yra numatytos Lisabono sutarties, tai yra komitologija pagal Lisaboną, kas paminėta mūsų pasiūlyme taip pat, yra nuostos dėl deleguotojų aktų. Mes galvosime, kaip būtų galima panaudoti dabartinės IRT specifikacijas dėl formų ir konsorciumų, rengiant politiką, taip pat darant viešosius pirkimus. Tai reiškia, kad mes nesutiksime mandato išorės konsorciumams parengti standartus IRT srityje. Ne, tikrai mintis yra netokia. tokia Reglamente viskas yra paaiškinta. Mes panaudosime dabartinės esamas IRT specifikacijas, aišku, pritaikius atitinkamus saugiklius ir politinius kriterijus. Uh, kad būtų galima įvykti keliamus reikalavimus. Čia gali būti gal kažkiek tai painiavos. Tai yra tai, tarp to, kad mes, mes suteikėme mandatą Europos standartizacijos organizacijoms renkti standartus, konkrečiai IRT E, srityje mes naudotumėm esamus e, standartus ir naujų mandatų nesuteiktumėm. E, mandatas Europos standartizacijos organizacijoms vis tiek išliktų kaip monopolis. Mes kitoms organizacijoms nesuteiktumėm standartų rengimo vaidmens. Tai būtų svarbu akcentuoti. Nes aš mačiau, kad yra tam tikro galbūt nesus, nesusipratimo šioje srityje. Tai taip pat Smulkus vidutinis verslas yra labai svarbi mūsų darbo dalis, mes norime įtraukti visas suinteresuotas šalis, mes e, MVI e, vartotojus, aplinkos gynimo, vartotojų gynimo organizacijas, viską, viską norėtumėm sutelkti po vienu stogu ir užtikrinti e, tikrą jų atstovavimą politikos rengimo lygmenių visose pagrindiniuose etapuose, standartizacijos procesuose Europos lygmenių ir tą jūs taip pat rasite reglamente, kadangi čia dirbama Europos europinių lygmenių. Nacionalinių lygmenių mes e, norime, kad būtų taikomi tie patys principai, bet aišku, to negali įrašyti reglamentą, todėl tai yra įrašyta komunikate ir jūs tai rasite būtent komunikate, kad ko yra prašoma iš valstybių narių, yra būtent, kad jos užtikrintų, jog e, plačioji visuomenė suinteresuotos šalis būtų įtraukiamos į um, nacionalinių lygmenių į, į visus procesus. Taip pat e, Tai yra naujovė, MVI, visuomenės interesuotų grupių įtraukimas, tai yra naujovė ir jų dalyvavimas bus finansuotas pagal harmonizuotus kriterijus. Uh, Mes norime Europos standartizacijos organizacijų, taip pat e, platesnio atstovavimo, aktyvesnės reakcijos ir taip pat yra numatyta pasiūlymuose. Dabar dėl Europos standartizacijos organizacijų SEO um, situacijos. Um, Sensinelek ETSI ir toliau turės monopolį Europos standartų rengimo srityje. Tai yra labai svarbu. Mes galvojame, kad Europos standartizacijos sistema veikia puikiai. Mes visi matome, koks yra geras rezultatas ir todėl galvojame, kad ir toliau viskas turi būti paremta tuo ypatingu ryšiu tarp komisijos ir šių privačių organizacijų. Tačiau ką papildomai mes norėtumėm įdėkti, tai būtų e, aiškesni terminai, iki, iki kada e, turi būti rezultatas parengtas, taip pat finansavimas turėtų būti daugiau paremtas rezultatais mes pačios Europos standartizacijos sistemos struktūros nekeičiame, tačiau, e, aišku, mes turime teisę reikalauti iš šių organizacijų gerinti rezultatus uh, gerinti veiklos efektyvumą. Ir tai bus daroma per pagrindų partnerysę susitarimą. Mes pakoreguosime dabar veikiantį susitarimą ir kitais metais, kai įsigalios naujasis finansinis reglamentas, kai bus patvirtintas, mes įgyvenicim naują pagrindų partnerysę susitarimą su ESO atsižvelgiant į e, naujo finansinio reglamento turinį. Taip pat mes užbrėžėme tam tikrus tikslus, numatome e, tikslinius rodiklius, kurių reikia siekti, tai yra 50 e, procentų padinti efektyvumą iki 2020 metų, kai turėsime naują finansinį reglamentą ir naują pagrindų partnerystės sutarimą, mes taip pat numatysime ir tam tikrus supaprastinimo elementus, kurie bus numatyti naujame finansinėme reglamente. Pavyzdžiui, mes kalbėsime apie vienkartinės bendras sumas, tai bus irgi numatyta mūsų pagrindų e, partnerystės sutarime, kuris bus peržiūrėtas pagal fin, naują finansinį reglamentą. Mes tikimės, kad tai jau kitais metais bus padaryta. Taip pat numatysime skaidresnį atsiskaitimą, taip pat įtraukiant ir dalyvavimą nacionalinių lygmenių. Taigi m, suteiksime šioms organizacijoms desnį vaidmenį, bet taip pat ir ste, prašysime jūs, juos paspartinti savo procesus ir, aišku, pagerinti ir standartų kokybę ir taip toliau. Aišku, žinoma, visa tai bus siejama su, finans, su pagrindų partnerysės sutarimų e, peržiūra. E, pranešimo projekte buvo kalbama apie terminus, kad e, tarsi tie terminai, kurie yra numatyti, kada sureaguoti, kada teikti pasiūlymus, um, tarsi jie buvo nesuderinti. Pirmininkas, galvo, gal galėtumėt mums padalyti didinimo stiklų? Šriftas kiek per mažas, taip. Reglamento projekto 7.3 straipsnėje yra prašymas, kad reglame. Yra paminėta, kad reglamente yra pasakyta, kad ESO turi siūlomą mandatą patvirtinti per mėnesį, po to komisija turi tris mėnesius kontraktui pateikti. Mes norime pasakyti, kad uh, Viena vertus, eso yra lengva atsakyti, kadangi į tą, į tą prašymą, kadangi e, jos jau bus įtrauktos pagal metinę darbų programą konsultacijose iš apačios į viršų ir konsultacijose atvirose. Taigi, um, viskas tikrai bus paprasta. E, e, Europos standartizacijos organizacijos be problemų turėtų per mėnesį atsakyti, jau neturėtų kilti problemų sureaguoti į prašymą, kadangi apie tą prašymą jos jau e, prieš tai žinos, jau bent kelis mėnesius jos bus dirbusios konsultacijų procese ir taip toliau, taigi problemų neturėtų kilti. O po to trys mėnesiai komisijai, aišku, čia bus visai lė žingsnių dėl to, kad būtų galima užtikrinti tikrą gerą finansų finansų tvarkymą kad būtų galima įvertinti pasiūlymus dėl jų aktualumo, kokybės, biudžeto, efektyvumo palyginti su išlaidomis ir taip toliau. Tai yra nemažai žingsnių, aišku, mes galime pasistengti pagerinti savo darbo metodiką, pasiūlymų įvertinimą, už gal pabandyti paspartinti, tačiau tai tikrai nėra tas pats, kaip kad, pavyzdžiui, eso atsakymas taip ar ne. Dėl IRT specifikacijų, taip, tai yra pakankamai svarbi naujovė, kaip pranešės ir sakė. Ir norime pasakyti, kad čia būtų dvi galimybės. Viena vertus, jūs rasite platesnį paaiškinimą komunikate, uh, Mm, nes mes e, skatiname bendradarbiavimą tarp ESO ir e, išorės konsorciumų, re, užsienio konsorciumų rengiant įvairius standartus, tačiau kadangi yra jau dabar galiojančios e, pasauliniu mastu priimtos IRT specifikacijos ir kai siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą, sąveiką, kaip ponas Gyrekas sakė, manau, kad svarbu suteikti galimybę pripažinti ir dabar galiojančias IRT specifikacijas. Bet aišku, čia yra visą eilę sąlygų. Žinoma, mes sutiktumėm su tuo, kad e, po visų konsultacijų su platformomis, kuriuose dirba daug įvairių suinteresuotų šalių, kas bus įdėkta 2012 metais, reikės laikytis visos eilės sąlygų. Mes galiojančių IRT specifikacijų nenaudosime tose srityse, kur jau yra europiniai standartai. Mes tą darysime tik tuo met, jeigu um, e, europiniai standartai yra pasenę arba nėra rinkoje naudojamų tokių europinių standartų arba iš viso nėra tokių europinių standartų. Ir tai bus taip pat e, numatyta reglamente visą eilę kokybės kriterijų, kurie bus labai griežti, ypač konkurencingumo gairių, horizontalių bendradarbiavimo sustarimų turės būti laikomasi uh, Ir tos IRT specifikacijos turės atitikti visus reikalavimus dėl atvirumo, skaidrumo, tai PPO, čia principų turės būti laikomasi. Ir pabaigai dėl šio reglamento svarbos Mes norėtumėm, kad e, jis būtų priimtas kaip galima greičiau ir kad įsigaliotų kaip galima greičiau, jeigu įmanoma, 2013 metų sausį jau pranešėjas jau e, paminėjo, kad tai yra labai svarbu bendrai rinkai, skaitmeniniai darbotvarkiai, e, konkurencingumui, MVI, tarptautiniai ir vidiniai rinkai, inovacijoms, mokslo tyrimams remti, taip pat pasirenkti iššūkiams visoje visuomenėje, kurie bus svarbus. Ir taip pat norime paminėti, kad 2013 metais pradėsime nepriklausomą peržiūrą, kuri leis mums įvertinti, mm, kokie buvo tie įdėkti pakeitimai, kokį rezultatą jie davo. Dėkoju už informaciją, ponas Bužina. Dėkui, ponė pirmininkė. džiaugiuosi pono Gerėko puikiu darbu ir pritarčiau jo mintims, jo idėjoms. Valstybės narės išdėstė e, taryboje panašią poziciją per dėrybas jei aišku nebūtų kai kurių rimtų problemų šioje srityje. Norėčiau pakalbėti apie pakeitimus 5, 6 ir 8 bei 19, 20 ir 22, kurie su tais pakeitimais yra susijęs. informacinių ir ryšių technologijų standartizacija. Šis terminas keičiamas techninių specifikacijų terminų ir aš abejoju, ar tokių pakeitimų pagrindas yra pakankamas. Čia minima tai, kad tie standartai remiasi regioniniais standartais ir nepriklauso nuo pramonės sektoriaus, bet nemanau, kad galėtume visiškai su tuo sutikti. gali būti sektorių standartai, standartai, dėl kurių yra sutarta, sutartiniai standartai. Mes pabandėme diferencijuoti ES standartus, tai yra atskirti juos nuo tų standartų, kurie yra sukurti pasaulyje ir kuriuos kūrė pasaulinio masto forumai ir konsorciumai. Bet bendrai e, noriu pasakyti, kad pritariu pranešimui. Dėkui, ponia, ponas Butikov. Dėkui, ponia pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti štai ką. Pirmiausia, galbūt reiktų uh, kad būtų standartinis šrifto dydis, kai rodomos skaidrės per mūsų komiteto posėdžius, nes nieko negalime įskaityti ekrane. O dabar keletas komentarų apie patį pranešimą. Pirmiausia, dėkoju pranešėjui už tą didelį darbą, kurį jis atliko, renkdama šį nuomonės projektą. Ir ypač svarbu, kad jis paminėjo e, smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimo, kuriant standartus vaidmenį ir to vaidmens sustiprinimą. Galbūt tas nuostatas turėtume dar ambicingiau suformuluoti. Parma, parlamente jau esame šios klausimus svarstę. Tai yra, esame svarstę, ar smulkaus ir vidutinio verslo organi standartizacijos organizacijos e, galėtų turėti balsavimo teisės, priimant, tvirtinant standartus, nes tokių teisių turėjimas sustiprintų jų vaidmenį. Pono Gereko 18 pakeitimo formuluotė susilpnina uh, e, smulkaus ir vidutinio verslo organizacijų vaidmenį, bet galbūt tą galėtume aptarti ir dvi šalių pagrindų. Toliau, pasaulio masto forumų ir konsorciumų parengti standartai. Tai yra vienas svarbiausių šio dokumento paketo, šio dokumentų paketo dalykų. tas atsargumas, su kuriuo jūs kalbate apie tokius pasaulinio masto forumų ir konsorciumų standartus, man yra neprimtinas. Nes kai kalbame apie viešuosius pirkimus, reiktų galėti tais standartais naudotis taip pat ir vykdant viešuosius pirkimus, o devintame ir dešimtame pakeitime pateiktos mintis praktiškai tokią galimybę atmeta. Apie tai reiktų dar padiskutuoti. Bet jūs esate teisus, sakydamas, kad šis reglamentas sukuria paslaugų standartizacijos teisinį pagrindą, paslaugų sektoriaus standartizacijos techninį pagrindą. Bet čia reikia neužmiršti ir smulkaus ir vidutinio verslo. Nes kiek aš žinau, valstybės narės bijo, kad skubus e, reglamentavimas čia gali neigiamai atsiliepti smulkiam ir vidutiniam verslui. Dėkui, ponė Butikov. Jūs vakar turbūt nematėte kitos prezentacijos, kuri buvo pateikta dar smulkesnių šriftų. Iš tiesų, jūs esate teisus. Manau, kad e, tie, kas atlieka prezentacijas, tie, kas e, pristato e, kažką ekrane, turėtų pagalvoti, ar matosi tai, kas parašyta. Ponas Odi. Dėkui, ponė pirmininkė, kadangi kalbame šiandien apie standartizaciją, manyčiau, kad reiktų e, kuo mažiau sutrumpinimų naudoti šiame nuomonės projekte, nes pasimetame, ką kuris e, sutrumpinimas reiškia. Aš pritarčiau pono Būtik ir komentarus dėl smulkaus ir vidutinio verslo. E, Jis minėjo 18 pakeitimą, dar reiktų paminėti 4 ir 19 pakeitimus, nes smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimas šiame procese yra nepakankamai akcentuojamas. Aš manau, kad komisijos pradinis tekstas buvo daug geresnis, nes mes žinome, kad MVI turi mažiau priemonių, kad jų balsas būtų išgirstas. Todėl mes norėtume, kad jų vaidmuo būtų pakankamai aiškiai iškeltas. Kita pastaba dėl pramoninių, dėl pramoninio aspekto. Aš manau, kad čia mes taip pat nepakankamai atsižvelgiame ir į pramonės įvairių sektorių dalyvavimo svarbą. Trečiajame priedė minimos Europos suinteresuotos organizacijos, vartotojų organizacijos yra minimos, aplinkos organizacijos, socialiniai partneriai, smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, bet čia neįtraukti pramonės įvairių sričių atstovai. Ir tai yra negerai, nes mūsų pramonės konkurencingumas taip pat yra susijęs su standartais. Dar vienas e, komentaras. Kai kalbame apie Europinę standartų organizacijas, tai e, draudžiama, e, kad būtų interesų konfliktas su pramonės, komercijos ir kitokiomis įmonėmis. Bet e, ar iš vis gali būti tokia Europos įmonė, kuri neturi jokių e, bendrų jokių interesų su e, pramonės, komercijos ar kitomis rytimis, tai gali būti tik politikai. Taigi, jei kalbame apie tokią Europos suinteresuotųjų šalių organizaciją, turėtume to neužmiršti. Dėkoju. Ar komisija galbūt norėtų sureaguoti į šiuos klausimus ir pateikti savo komentarus? Galbūt pradėkime nuo pono Odi komentarų dėl tų vadinamų Europos suinteresuotųjų organizacijų. Tai yra tos organizacijos, kurios gaus finansavimą už savo veiklą standartų, standartizacijos rytyje. ir yra sudarytas tokių organizacijų sąrašas, kurios atstovauja įvairioms rytims ir kurios gali gauti finansavimą. Pramonės sritis to finansavimo negali gauti. Pramonės sektoriai to finansavimo negali gauti, todėl jie ir nėra įtraukti į minėtą į trečiąjį priedą. Nes reglamente būtent numatyta, kad keturios didelės europinės organizacijos gali gauti e, išmokas, gali gauti finansavimą, jos atstovauja arba vartotojams, arba smulkiam ir vidutiniam verslui. O aišku, kad e, pramonė yra standartizacijos e, didžiausia dalyvė. Tai yra partneris, be kurio standartizacija yra neįmanoma. Ir aišku, kad mes dabartinės sistemos nekeičiame. nes be pramonės tai nepavyktų parengti standartų, kurie taip pat būtų primtini ir naudojami rinkoje. Manau, kad šie dalykai pakankamai aiškus. Dėl ko, dėkoju už jūsų paramą ir dėl to, kad jūs vertinate tai, kaip komisija mm, formuluoja smulkaus ir vidutinio verslo vaidmenį šiame procese ir jų dalyvavimą Europos e, standartizacijos įstaigų darbe. Žinoma, kad čia yra komisijos tik tai pradinis pasiūlymas ir mes laukiame mm, kritikos komentarų ir suprantame iš tiesų tą sieki mm, suformuluoti smulkaus ir vidutinio verslo vaidmenį siekti, kad smulkaus ir vidutinio verslo vaidmo būtų daug ambicingesnis, daug svarbesnis. Ir taip pat neužmirštant ir kitų mm, suinteresuotųjų šalių atstovaujančių e, mūsų visuomenėm. Reglamento naujas aspektas tai yra e, tie standartai ir specifikacijos informacijos ir ryšių technologijų bei paslaugų srityse. Ir čia aišku, kad mes e, paslaugom nekursime kažkokių tai ypatingų specialių standartų, lyginant su tais, kurie egzistuoja produktams, gaminiams, remsimės tiesiog rinkos poreikiais ir e, tokių paslaugų standartų rengimai e, vyks taikant tą pačią jau dabar naudojamą metodiką. Ir aišku, kad sieksime, kad tie standartai atspindėtų lūkesčius, kurie siejami su tokiais prekių standartais. Ir apie tai mes kalbame ir komunikate, ir reglamente yra atitinkamos nuostatos ir e, nemažai e, keli kalbėję kolegos šiandien paminėjo ir atsargumo principą. Kalbant apie IRT, informacijos ir ryšių technologijos standartus, tai yra šio pasiūlymo vienas pagrindinių aspektų. Jei mes norime neatsilikti nuo technologinio vystimosi, tai aišku, kad turime paspartinti savo darbų spartą, turime stebėti situaciją pasaulyje ir kur standartai jau egzistuoja, kur jie yra e, parengti pasaulinio masto forumuose, konsorciumuose, tai aišku, kad mes nekursime naujų, o remsimės jau tuo, kas yra padaryta. Ir čia vienas svarbiausių kriterijų bus kokybės kriterijus, e, kad galėtume užtikrinti, kad tie standartai atitiktų aiškius kokybės kriterijus, kokybės reikalavimus ir kad atspindėtų visų suinteresuotųjų ir dalyvaujančių šalių lūkesčius, išskyrus, aišku, pačias įmonės, nes e, kitaip pažeistume konkurencingumo ir intelektinės nuosavybės taisyklės. E, IRT srityje vyks labai plačios konsultacijos ir tada komisija mm, pateiks pasiūlymą dėl tų e, esamų techninių specifikacijų IRT srityje. Ir manau, kad tai siesi su mūsų siekiu mm, ir tikslais, kuriant e, elektroninės vyriausybės ir kitas mm, elektroninės sritis. Ko gero tiek galėčiau pasakyti, to, atsakydama į pirmuosius komentarus apie mūsų pasiūlymą. Ganz herzlichen Dank. Äh, Frage an den Berichterstatter, Herr Girek. Dėkoju. Pone Gerekai, Pranešėjau, ar norėtumėte dar kartą žodžio? Ačiū pirmininkė. E, dėl dviejų minčių norėčiau savo pastebėjimus pasakyti. Visų pirma, dėl specifikacijų ir standartų apibrieščių. E, viskas čia turėtų būti apibrėžiama labai aiškiai pagal ISO standartus, nes ten labai aiškiai yra tas skirtumas apibrėžtas tarp specifikacijų ir standartų. Čia sutinku su ponu Bžezina. Apie VMI štai ką norėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, reikia įtraukti juos į standartizacijos procesą ir specifikacijų kūrimo procesą. Tačiau reikia gerbti tam tikras ekonomikos taisyklės. Ir todėl savo pakeitime, 18 pakeitime, aš sakau prisidėti angliškai facilitate. Antraip žodis ensure užtikrinti reikštų, kad bus mokama už jų dalyvavimą. Nežinau, ar standartų organizacijos būtų pasirengusios sumokėti už vidutinių ir smulkių įmonių dalyvavimą. Na, o daugiau tai sutinku su visais, kurie sakė, kad reikia akcentuoti VMI svarbą ir didinti jų vaidmenį, kuriant standartus ir techninės specifikacijas. Dėkoju. Noriu ir aš padėkoti ponui Gerekui, pasisakiusiems kolegoms, komisijos atstoviai. Diskusiją dėl šio darbo tvarkės punkto baigiame. E, pakeitimus galima teikti iki sausio 12-osios. Dabar padarysime nedidelę pertraukėlę, o 10 val. pradėsime balsuoti. Turime palaukti kolegų atvykstant 10 balsavimas. Okay. Ladies and gentlemen, let's start. Ponios ir ponai, pradėkime. Nežinau dėl ko, bet šiandien šiek tiek mažiau komiteto narių. Gal dėl to, kad atėjo jau savaitgalis. Bet kuriuo atveju pradėsime. Ir uh, Aš tikrai noriu išreikšti viltį, kad ir po pietų dar bus e, komiteto narių salėje, nes primkančios valstybės atstovai pas mus atvyks ir būtų nelabai gražu, jeigu aš likčiau čia vienas su juo. Galbūt įmanoma to išvengti. Pradėkime nuo ponios Kolarska Bobinska pranešimo e, reikia atsiprašyti, kad jos nėra, yra šeimos problemų, bet mes galime pradėti balsavimą. E, turite balsavimo korteles, prašom pasitikrinkite, ar galime iš karto pradėti. Vieną minutėlę, vieną minutėlę. Charles Chichester Ačiū, pirmininkė. Kolegė neturi balsavimo kortelės, tad atsižvelkite į jos nuomonę po to, kai ji balsuos pakeldama ranką. Aš atsiprašau už ją. Tvarka. Gerai. Vadinasi, viena kortelė per mažai. Claude Turmes taip pat neturi kortelės. Ne, pirmininkė, vienas mano frakcijos narys neturi kortelės. Taigi, ECR ir, viena, ir, ir žalieji vairuoja automobilį be vairuotojų teisių. Ar dar kas nors pakliuvo į tą ratą? Ne. Dėl pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. B kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. C. Kas už prieš susilaikė pritarta. D. Už prieš susilaikė pritarta. Devintas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Dešimtas už prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas už prieš susilaiko atmesta. Tryliktas už prieš susilaiko atmesta, 14 atkrenta, ar ne? 14 už, prieš susilaiko pritarta, 15 atkrenta, E kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Kiti atkrenta 26 už, prieš susilaiko atmesta. F kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 31 už prieš susilaiko pritarta. 32 žodinis pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta. 33 kas už prieš susilaiko pritarta. 34 kas už, prieš susilaiko pritarta, 35 už, prieš susilaiko. 36 už, prieš susilaiko pritarta, 37 už, prieš susilaiko pritarta, 38 už, prieš susilaiko pritarta atmesta. Pasitikrinkime taip ir bijojau, kad atsitiks. 38. Pradame balsuoti. Dar kartą. tvarka balsavimas baigtas ir rezultatas atmesta. 41, e, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 42, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 43, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Taigi, galutinis balsavimas, balsuojame elektroniškai, balsuoti pradedame. EPP frakcijoje vienu per daug, dviem per daug. O dabar tvarka, gerai, balsuoti baigiame. Taigi, sveikiname pranešėją. Dar pridėkime tuos, kurie neturėjo kortelės. Dėkoju. Pereikime prie pono Dulantė pranešimo ir jo nėra šiandien. Serga jis, linkime kuo greičiau pasveikti. Čia tik vieną kartą tenka balsuoti kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas, balsuojame elektroniškai, prašom balsuoti. Šį kartą tiek, kiek reikia balsuojančių, 42 už, dar du pridėsime, tris dar pridėsime. Taigi, absoliuti balsų dauguma. Puikiai kalėdinė dovana mūsų kolegai ponui Glantė. Tad tiek balsavimo ir buvo, todėl galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto, jeigu jūs pritartumėte. Pereisime prie to garsiojo mūsų klausimo energijos vartojimo efektyvumo. Ponas Turmes rengė šį dokumentą. Ar gavote visą paketą pakeitimų? Jeigu reikia kam nors padėti panešėti tą krūvą dokumentų, gal sekretoriatas padėtų. Tad klodai gal norėtum ir pradėti. Vieną minutėlę dar e, ponas Čičesteris. E, dėkui, pirmininkė, Prieš klodai pradedant kalbėti noriu mm, iškelti um, tos mūsų temos svarstymo grafiko reikalą. Jūs paminėjote, kad nepaprastai daug pateikta pakeitimų ir todėl aš tikiuosi, kad nebandysime čia ir skubos tvarka juos visus svarstysime, gerai būtų terminą pratesti, negu kad pulti ir svarstyti. Uh, pranešėjui e, ir šešėlinėms pranešėjams didžiulis uždavinys yra iškilęs, o kalbame apie labai svarbų teisės aktą, tad turėtume būti lankstesni, kai kalbam apie terminus. Dėkoju. Okay. Tvarka, dabar pasisako Klodas. Brangus kolegas, aš įžangą labai trumpą padarysiu, visų pirma, dėl proceso. Žinoma, e, didelis iššūkis e, apsvarstyti 1800 ar daugiau pakeitimų, tačiau sekretoriato dėka, frakcijos narių dėka, kadangi šešėliniai pranešėjai labai pasišventę dirbo, mes surengėme nemažai e, šešėlinių pranešėjų posėdžių, 5 iki balsavimo esame numatę, trečiasis įvyks šiandien po pietų ir pažiūrėsime, ar dirbame pagal grafiką, kaip suplanuota ir jeigu matysime, kad visiškai neįmanoma e, surenkti sausio gale tvarkingą balsavimą, tai tada ir svarstysime galbūt tą grafiką su šešiliniais pranešiais. Gal ir šiandien po pietų. Na, kad suvoktumėte geriau, apie ką kalba, Paminėsiu, kad po mūsų posėdžio šiandien po pietų, ko gero, būsime gal aptarę mm, apie tūkstantį, gal vienuolika, e, tūkstantį šimtą, tūkstantį du šimtus pakeitimų. Kitaip sakant, e, būsime aptarę tuos straipsnius, e, kuriems yra pateikta maždaug apie šimtą pakeitimų. Tad, e, kai ateis laikas balsuoti, jau turėsime daug kompromisinių pakeitimų ir netiek daug atskirų pasiūlymų dėl pakeitimų. Tiek dėl procedūros. Dėl turinio, vėl labai trumpai. Kodėl mes erziname save ir kažkuria prasme vyriausybės ir galbūt Europos verslą, pateikdami šį naują teisės aktą? todėl kad tai svarbus žingsnis Europai siekiant tapti veiksmingesnė, efektyvesnė. Pateiksiu tris trumpus pavyzdžius. ES ekonomika ir mūsų mokėjimų balansas 2009 metais buvo štai koksai turėjome 2009-aisiais nedidelį gal 4 milijardų deficitą. 2010-aisiais turėjome maždaug 10 milijardų perviršį. Kodėl aš tai sakau? Kad matytume dalykus perspektyvoje. Mes kiekvienais metais išleidžiame maždaug 400 milijardų tam, kad pirktume naftą ir dujas. O tai reiškia, kad mes Rusiją, Norvegiją, Saudo Arabiją ir Katarą tiesiog turtiname. E, ir tai reiškia, kad jos gali dabar turėti savo suverenius e, fondus, e, su kuriais gali ateiti čia ir pirkti visokius daiktus pas mus Europoje. Na, o ką aš turiu galvoje, tai nustatyti 20 procentų tikslą. E, tą 400 milijardų sumą per metus sumažinti maždaug 20 milijardų ir panaudoti juos investicijoms Europoje, kuriant naujas darbo vietas. Investicijos į efektyvų energijos vartojimą iš tikrųjų kuria vietinės darbo vietas. Ir čia mes nekonkuruojame su kokia nors Kinija. Ir reikia pasakyti, kad dauguma iš technologijos vis dar yra pagaminta Europoje. E, yra skirtumas tarp e, įrangos, kuri e, taupiai naudoja energiją ir, pavyzdžiui, LCD televizijos e, aparatų, kurie gaminami ne Europoje. Kitas dalykas. Daug energetikos vartojančias pramonės ir VMI konkurencingumo klausimas. Ko mes siekiame šią direktyvą pas... Mes norime sumažinti e, energetikos kaštus VMI. Kaip to galime padaryti? Galime sumažinti apimtis, kad galima būtų investuoti į energetikos efektyvumą gamybos procese. Yra ir dar e, vienas reiškinys, kurį reikia suvokti. Mes e, sukūrėme liberalizuotas e, elektros rinkas, kur kaina nustatoma panaudojant tam tikrą maržą prie pačios brangiausios elektros energijos uh, gamybos kainą. Taigi, mums reikia elektros rinkoje pasiekti, kad elektros kaina Leipzigė, Madride, Amsterdame ar Paryžiuje potencialiai sumažėtų. Vadinamojoje spot rinkoje, o būtent ten e, dauguma pramonės e, įmonių perka elektros energiją. Na ir dar vieną dalyką, kurį norėčiau suvokti. Ir čia turiu klausimą komisijai. E, Pažvelgiai direktyvos e, smulkmenas, pamatysite, kad iš modelių ir a, e, tikslų yra e, išjungiami kai kurie energetikos šaltiniai. E, pavyzdžiui, nafta, kuri naudojama cheminių transformacijų procesuose, nėra įskaičiuojama. Tad gal e, komisija čia galėtų truputį įnešti aiškumo, e, koks yra to neįskaičiavimo E, energijos šaltinių, kurie negamina energijos. Na ir paskutinis dalykas dėl e, kelio gairių. Kovojant su energetiniu skurdu. Mums tenka keisti senas elektrinės ir perdavimo uh, linijas. Ir tame kelio gairių plane e, kaštų proporcija e, Europos namų ūkiams e, turėtų pakilti. Tad e, šitas teisės aktas turėtų taip pat padėti būtent tiems namų ūkiams, kurie dabar patenka į uh, energetinio skurdo kategoriją. Tad ir dėl to tai yra svarbus teisės aktas. Labai ačiū. E, dėl darbo tvarkos, kad viskas būtų aišku. Pranešėjas, šešiliniai pranešėjai mums labai padeda, mes labai dėkojame už jų darbą, rengiant kompromisus taip pat, bet aišku, Dėl tvarkaraščio tai e, reikia nuspręsti čia komitete. Kol kas termino dar nėra užfiksuoto, tačiau išsakytas pageidavimas iš visų pusių, kaip galima greičiau užbaigti darbą šio klausimu, įmanoma Danijai pirmininkaujant, Todėl rekomendacija būtų balsavimą perkelti keliomis savaitėmis. Manau, gal dėl to problemų net, neturėtų kilti. Mes galėsime prie to pasiūlymo sugrįžti sausi. Aišku, kad klausimas yra pakankamai sudėtingas. Norinčių pasisakyti yra daug. Pradėsiu nuo šešėlinių pranešėjų. Panas Piper. Tada ponė Thompson. Ačiū pirmininkė. Investicijos į energijos vartojimo efektyvumą yra labai naudingos, manau visi su tuo sutinkame, dėl aplinkos apsaugos, dėl lėšų taupimo taip pat, kadangi mes visi norime sumažinti savo priklausomybę nuo energijos ir ponas Turmes, tai puikiai paaiškino, jais nieko nepasakė apie pakeitimus. O darbo atvarkėje turime šį klausimą. Ir manau, nors visi mes sutarėme dėl tikslų, vis tik tai gal mūsų mintis, kaip tų tikslų pasiekti, gali skirtis. Dėl antro straipsnio dėl finansavimo galimybių, dėl dešimto straipsnio taip pat stengiamės judėti į priekį. Dėl šilumos ruošimo taip pat, tačiau mūsų pozicijos dar labai skiriasi. Manau, kad pranešėjas pernelyg e, daug dėmesio sutelkia į detalės, o aš manau, kad mes Europos lygmenių norėtumėm kažko tokio bendresnio pobūdžio, po to jau verslas, valstybės narės galėtų pasitelkti lankščias sistemas ir viską išspręsti taip, kaip jie pageidautų. Dėl kompromisų. Jūs, ponė, turime esate parinkęs kai kurios skaičius - 10 procentų, 20 procentų. Viskas, aišku, atitinka jūsų liniją, tačiau jūs neįtraukite kai kurių kitų aspektų ir, na, ne visuomet galime visi kartu judėti į priekį. Aš čia kalbėčiau, pavyzdžiui, trečią straipsnį, kur sakoma, kad mums reikia energijos mažinimo tikslų 80 e, procentų e, pastatų sektoriuje iki 2020, 2050 metų 80 procentų. E, panas Turmės neseniai išventė savo gimtadienį, sveikinu, bet jei teisingai paskaičiavau, jums tuo metu bus 91 2000, 2050 metais. Aš manau, kad tuo metu mes turėsime apgailę stauti dėl to, ką nuspręsime mm, dabar. Aš manau, kad reikia leisti rinkai ir savininkams išspręsti tuos klausimus patiems, o ne primesti tokius privalomus tikslus 2050 metams. Manau, kad mes turime galvoti apie tikslus 2020 metams, nes visa tai, kas yra po to į tolesnę ateitį numasyti, tai jau yra mokslinė fantastika. Kitas dalykas dėl ko buvo sutarta ir balsuota aplinkos komitete, tai yra ETS sistemos, priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos kad čia, čia sertifikatai būtų išimti iš ETS, nes jie pernelyg pigus. Tačiau ar čia ekonominė krizė nieko nepalėtė, ar mes turime dabar verslą bausti? Tai yra tokie pasiūlymai, kurie mane tikrai stebina. Aš manau, mes turėtumėm neliesti ATS e sistemų. Komisija sakė, kad labai sunku būtų įvertinti bet kokius ATS e sistemos pakeitimo padarinius. Kadangi kalbame apie pakeitimus, norėčiau tarti keletą žodžių dar dėl trečio straipsnio, dėl tų 20 procentų tikslo. EPP pripažįsta, kad tai yra privalomas tikslas, tačiau mes norime numatyti ir kiek lankstumo valstybėms narėms. Pavyzdžiui, energetinis našumas viena vertus ir lankstumas atskirose sektoriuose, manau, mes turime numatyti tokias galimybės. mes keliame klausimą ne dėl tikslo, o dėl to, kiek lankstumo bus palikta valstybėms narėms. Ketvirtas straipsnis e, - viešųjų pastatų renovavimas ir 3 procentų tikslas, kiek kasmet turi būti pastatų renovuojama. Kai kurios valstybės narės sako, kad tai yra topiškas tikslas, kitos valstybės narės sako, kad mes gerokai esame peržengę tokius procentus. Taigi reikėtų galvoti apie um, įvairias įstaigas, kurios užima tos pastatus ir e, ta, tuos, kas e, gaus pelno šitos renovacijos. Manau, kad reikia galvoti apie energiją efektyviausiai naudojančius pastatus iki 2016 metų ir reikia žiūrėti, e, įvertinus, ar pastatai atitinka energijos vartojimo efektyvumo tikslus. Manau, kad padariniai būtų tokie, kad e, vietos ar federalinė valdžia uh, turės visa persikelti į Briuselį, nes uh, jų pastatai tikriausiai netitiks visų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų. Taigi reikia būti labai atsargiems formuluojant tokias reikalavimus. Aš manau, kad tikrai reikia palikti daug, daug daugiau lankstumo valstybėms narėms valstybės narės turi būti skatinamos e, užsibriežti platesnių užmojų e, vieša, viešojo sektoriaus e, pastatų srityje, tačiau manau, kad pakaktų to, kad valstybės narės įrodytų, jog jos žengia reikiamu keliu ir to pakaktų dėl pastatų renomavimo. Toliau penktas straipsnis mm, - viešieji pirkimai, konkursai. Uh, Sakote, kad energijos vartojimo efektyvumas yra lygiai toks pat svarbus, kaip ir pasiūlyta kaina konkurse. Aš sakyčiau taip, o kaip jūs galite tai pagrysti? E, turime moterų kvotas, turime socialinius kriterijus, e, tai, kas yra reikalavima dėl kainos, kad būtų lygybė. Man atrodo, kad tai būtų nesažininga mūsų miestų, savivaldybių atžvilgių ir taip toliau, nes aš galvoju, o kas dar, kokie dar bus toliau reikalavimai keliami. Iš mūsų požiūrio taško tai tikrai yra nepriimtina, neįgyvendinama. Šeštas straipsnis. Mes sutiktumėm su 1,5 taupimo dydžiu. Manau, kad čia irgi mes turime numatyti lankstumo. Turi būti galimybė, pavyzdžiui, energijos e, jėgainių ar transporto srityje užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą. Jeigu vieną elektros prietaisą pakeiti kitų, tai taip pat turėtų būti pripažįstama kaip indėlis. Uh, Pasirme sutinka išbraukti trumpalaikės priemonės, kad būtų užtikrinti aukšti standartai, tačiau tik laikantis labai griežtų sąlygų dėl elektros prekių, kurių, kurių dalis rinkoje yra bent 13 procentų. Bet kas pamatuos, kas įvertins tą, tą dalį, man atrodo viskas labai keistai. Norėčiau Jums paaiškinti tai. Uh, Pavyzdžiui, jeigu e, turite seno modelio šaldytuvą, jį pakeičiate į A e, šaldytuvą, tai daug kas sakytų, kad e, tokiu būdu efektyviau vartosite energiją taupiau. Tačiau panas turimės leidžia tai padaryti tik tuo met, yra, jeigu yra Eko dizaino C šaldytuvas čia įtraukiamas. Tik tai būtų priskaičiuota kaip energijos sutaupimas. Tačiau aš nesuprantu, kodėl čia reikia dabar žaisti tokiamis detalėmis. Kodėl reikia riboti valstybių narių galimybės e, imtis veiksmų šioje srityje. Ir paskutinis dalykas, kas tikrai yra pernelik biurokratiška. Pavyzdžiui, jeigu aš savo šalituvą pakeičiu į kitą šalituvą, seną šalituvą pastatau, pavyzdžiui, Rusija, kad galėčiau alų šaldyti, tai nesiskaičiuos kaip sutaupimas. Tačiau, kodėl tai turėtų būti svarbu? Pavyzdžiui, jeigu mano tėvas nori Rusija šaldyti alų, aš nemanau, kad mes turime nuspręsti, jis tai gali daryti ar ne. Čia jau pernelyg toli tikrai nueita. Aš prašyčiau kolegų pažvelgti į tai išsameu. Aš manau, kad tokių perliukų rastumėm daugiau. Energijos vartojimo efektyvumas, taip, norime. Um, tikslinių rodiklių, kurie būtų privalomi, bet reikia aiškiai pasakyti, kaip bus to pasiekta vis tik tai reikėtų racionaliai elgtis komisija turėtų turėti galimybių įsikišti, jeigu reikia, kad valstybės narės būtų galima sugražinti į tikrąjį kelią, tačiau manau, kad turi būti tik tai tikslai nustatyti, bendrosios gairės ir tokiu būdu, jeigu visą tekstą šiek tiek sušvelnintumėm, tai išvengtumėm didelių problemų. Thompson. Thank you very much. And, uh... Dėkoju ir ačiū visiems už jūsų indėlį. Na ir kad patikėte tiek daug pakeitimų, kaip Klod Turmes sakė, daugiau kaip 1800 pakeitimų vien dešimtam straipsniui virš 300. Iš tikrųjų, e, personalui frakcija, sekretariatui iškyla didžiulis uždavinys. Jau keli kalbėję tai pabrėžė, tačiau mes e, intensyviai dirbame ieškodami sutarimo. Tada dėkoju kolegoms Klaudui už jų atliekamą darbą. Ilgą laiką e, bandėme išgirsti vartotojų, verslo, e, įvairių darbdavių organizacijų, profsąjungų nuomonę. Klausėmės ir e, to, ką sako kolegos čia komitete mm, mes kaip socialdemokratai norėsime išgirsti e, ir komisijos nuomonę, bet pirmiausia, apie ilgalaikę perspektyvą. Aš norėčiau, kad išliktų ta ilgalaikė perspektyva iki 2050 metų. Aš manau, kad prast prastai mes elgiamės, jeigu politiką formuojame tik tai trumpam laikotarpiui. Būtent dėl to atsidūrėme dabartinėje krizėje. Tad aš pasisakau už ilgalaikę 2050 metų perspektyvą. Ir iš tikrųjų, ko mums labai reikia, tai yra privalomi uždaviniai. Reikia ir lanksnumo. Bet 20 procentų kai kalbame apie energijos taupų vartojimą, taigi nieko nauja. Mes girdėjome Angelą Merkel jai pirmininkaujant tarybai, kad ji nusprendė dėl 20 procentų tikslo. Na ir mes šiame parlamente 2008-aisiais taip pat nusprendėme užsibriežti būtent tokį tikslą. Tad čia nieko nauja. Problema ta, kad mes buvome malonus valstybėms narėms ir pasakėme, kad tas tikslas nėra privalomas. Ir ką tada darė valstybės narės? ėmė ir nieko nedarė. Ir todėl mes labai aiškiai turime pasakyti, mums reikia saistančių tikslų ir pasiūsti atitinkamą signalą. Kodėl to reikia? Kaip Angela Merkel pasakė, tai bus signalas pramoniai, nes kas investuos į ką nors, kai tai nebus privalomi tiksliniai rodikliai. Bent jau mano valstybėje yra žmonių, kurie plauk, plaukioja piniguose ir neranda kur investuoti juos, jie galėtų investuoti į energijos efektyvų vartojimą, bet kai nėra privalomų tikslų, jie to nenori daryti. Taigi tai yra labai svarbu. Taip pat svarbu, kad valstybės narės suvoktų apie e, finansinės programas. Mes turime stimuliuoti ESCO rinkos sukūrimą, kad uh, galima būtų tinkamai įgyvendinti ketvirtą ir šeštą straipsnis. Taigi, valstybės narys turi sukurti atitinkamus finansinius fondus. Socialistams ir demokratams e, taip pat svarbu spręsti energetinio skurdo problemą. Ir taip pat e, mokymas, e, kvalifikacijos e, kėlimas, nes nesukursime tų naujų darbo vietų pagal šią mm, direktyvą, jeigu nepradėsime Europoje mm, renkti atitinkamų specialistų, nes kol kas kompetencijai mums trūksta. Šeštasis ir e, dvyliktis straipsniai kalba apie socialinius tikslus įgyvendinant energetikos taupos vartojimo schemas Man atrodo, kad čia vietoj may e, turėtų atsirasti angliškas žodelis shall. Bet kai kurie kolegos nori daugiau lankstumo įmonėms, kovojant su energetikos e, skurdu. Ir reikia pasakyti, kad e, toje kovoje labai svarbu taip pat užtikrinti išmoningą apskaitą reikia, kad vartotojas galėtų tikrame laike matyti ir suprasti e, energijos kainodarą. E, išmanus skaitikliai reiškia, kad e, jūs galite naudoti energiją tada, kada jinai pigiausia. 2006-aisiais teko man pasisakyti Sofijoje konferencijoje apie E, energetikos e, taupų vartojimą. Konferenciją rengė vienas iš e, Vokietijos fondų. Ir ten nuvykusi susitikau su vienu iš direktoriaus pavaduotojų ir ji paaiškino, kad jaučiasi pavargęs, tikriausiai sakant, pavargusi ir paaiškino, kodėl, kad Energija Bulgarijoje yra pigesnė naktį ir todėl teko jai naktį užsimti maisto gaminimu. E, taigi, išmanus e, skaitliukai tokiais atvejais vargu ar išspręs e, energijos skurdo problemą. Mums reikia direktyvos dėl energijos e, efektyvaus vartojimo. Ne todėl, kad tai patogu, bet todėl, kad tai yra e, užtikrina geriausią kainos ir kokybės santykį. Pirmininkaujant Danijai, e, ši direktyva bus labai svarbi ir ne vien, e, taip pat ir todėl, kad mes turime pakankamai daug patirties energijos taupimo srityje. Aštuntajame dešimtmetyje gale dešimtmečio dėl e, naftos krizės sureagavo dvi šalis - Brazilija, kuri sukūrė biokūro sistemą, ir Danija, kuri e, sugebėjo sukurti kogeneracijos e, sistemą savo šalyje. E, ir tai reiškia, kad ekonomikai augant energijos suvartojimas išliko daugiau ar mažiau tas pats. Tad mes labai suprantame šitą problemą ir aš tikiuosi, kad ir visi kiti galės daug pasimokyti iš Danijos pavyzdžio. Tačiau žinoma, kiekvienais metais mes skiriame 200 milijardų eurų į kit, e, kitoms e, šalims, kitaip sakant, pirkdami E, elektros, e, e, pirkdami energetikos šaltinius, mes kitiems maždaug 50 procentų visų savo mm, sąnaudų paskiriame, o galėtume investuoti tuos pinigus kitiems dalykams. Vietoj to, kad paremtume Rusiją ar Kiniją, galėtume, pavyzdžiui, apšiltinti namus. Daug galima būtų dar pakalbėti apie būsimas dėrybas, apie pakeitimus ir taip toliau, bet pasilaikysiu tai e, šešėlinių pranešėjų posėdžiui. Dėkui. Neikstė. Dėkui, ponia Fort. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui ir jo pagalbininkams, kurie iš tiesų turi gigantišką darbą atlikti, nes tiek daug yra pakeitimų. Ir kadangi dabar kalėdų laikas, aš Strasburgė nupirkau jum nedidelę kalėdinę dovanėlę iš kalėdų mūgės. Tai liniuotė, manau, kad jinai leis mums visiems nenukrypti nuo mūsų tikslo. Yra labai daug, kaip jau minėjau, pakeitimų, kadangi tai labai svarbi tema. Ir skirtingose valstybėse narėse jinai susila, susilaukia kontroversiškų vertinimų. Turbūt to nereikia įrodinėti. Mes irgi dirbame šioje srityje, ieškome įvairių būdų kaip šį klausimą spręsti ir norėtume, kad parlamentas e, rastų bendrą sutarimą su taryba, nes galiausia būtent valstybės narės turės apsispręsti, kaip veiksmingiausia galėtų mm, sutaupyti ir kuo efektyviau naudoti energiją, taip, kad jinai būtų įperkama visiems ir gyventojams, ir verslui. Mano pakeitimai siekia atkreipti dėmesį į kaštų taupimo priemonės. Ir tos priemonės turi būti e, sugraduotos įvairiose valstybėse narėse, turi būti apsispręsta kiekvienoje valstybėje nariai, kokios efektyvumo priemonės yra e, svarbiausios. Apie tą kalbu dešimtam straipsnė, taip pat kalbu apie vartotojus ir apie teisingumo ir pusiausviros išlaikymą. Tai, kas moka už efektyvumo sukūrimą ir turėtų pirmiausia pasinaudoti mm, sutaupytomis lėšomis. Yra pasiūlyta ir nemažai kompromisų. Ir tie kompromisai, kai kurie irgi atspindi nuomonių skirtumus, kurie yra uh, labai nemaži ir manyčiau tokiu atveju reiktų balsuoti už tas skirtingas nuomonės, kad pasižiūrėtume, mm, ką kuri frakcija galvoja. Aš taip pat siūlau pakeitimus, kad valstybės narės įgyvendindamos priemonės turėtų tam tikrą lankstumą. Pavyzdžiui, kai kalbame apie E, kiek viešųjų pastatų kasmet turėtų būti renovuota, apšiltinta. Aš apklausiau savo mm, apylinkės viešasias tarnybas ir aišku, kad jų nuomonės išsiskyrė, kiek pastatų būtų galima renovuoti per metus. Taigi turėtume numatyti valstybėm narėm pakankamą lankstumą. Aišku, kad įmonės, kurios sunaudoja daug energijos, skiria didžiausią dėmesį energijos efektyvumui. Tryliktas straipsnis kelia nemažai, e, atsiprašau, trečias straipsnis kelia nemažai prieštaravimų. Čia kalbama apie taupimą, efektyvumą, energijos naudojimo intensyvumą. Aš suprantu verslo poziciją, kurie teigia, kad jei mes augame, tai ir mūsų energetikos sąskaita auga. Ir mes nenorime stabdyti augimo vien tik mažindami, kad, kad sumažintume energijos naudojimą. Ir šią linkmę aš taip pat pasiūliau pakeitimą. Ir manytume, kad ko gero, kalbant apie pramonės šakas, apie pramonės sektoriums, joms svarbiausias rodiklis turėtų būti energijos naudojimo intensyvumas ir kaip čia galima sutaupyti, o ne tik mm, tiesiog energijos vartojimo mažinimas. Ir turime šią prasme neužmiršti verslo. Nors, aišku, turime neužmiršti ir bendro 20 procentų siekio. Toliau, poveikia vertinimai. parlamentas atliko savo darbą, vadovaujamas gerbiamo kolegos pono Čiščesterio, irgi mm, susijusi su poveikio vertinimu naujos siūlomos idėjos gali būti geros, gali būti brangiai kainuojančios arba gali nepadėti pasiekti tų tikslų, kurių siekiame. Taigi tokias idėjas, jų poveikį taip pat irgi reiktų vertinti. Ir ar mum nereiktų e, pasižiūrėti į šį tekstą, kuriame minimos įvairios idėjos ir požiūriai, Ir ar nereiktų atlikti uh, parlamento, kad, kad, kad pats parlamentas atliktų tų idėjų poveikio vertinimą. Uh, taigi, manau, kad dirbsime ir toliau, taip pat sunkiai kaip dirbome ir tikrai pasieksime pažangos. Pone Ol. Dėkui. atsakysiu šiek tiek galbūt į Viki komentarus. Poveikio vertinimas. Pirmiausia, turime įtrė komitete apsispręsti, ką galvojame apie šį pranešimą. Ir mm, turime neužmiršti, kad mes esam parlamentas, o taryba yra taryba ir mes neturėtume uh, daryti ES tarybos darbo. Kiekvienas turime dirbti savo darbą. Mane nuvylė tie komentarai, kurie buvo pateikti apie šešėlinius pranešėjus ir tvarkaraštį. Darbas vyksta labai sistemingai ir puikiausiai suplanuotas. Ir manau, kad jei mes nenukrypsime nuo tvarkaraščio, tai problemų tikrai nebus. neturėtų e, parlamento nariai abejoti šio darbo efektyvumu ir to, kad dirbama pagal tvarkaraštį. Mes tai, kad esame atvykę čia ir, ir dirbame, nors iki kalėdų liko tik kelios dienos, būtent įrodo, kad rimtai žiūrime į šį darbą. O tai, kad buvo paminėta, kad nenorime dirbti su tokiu pakeit, pakeitimu kiekiu, tai tai yra neteisybė. Šešėliniai pranešėjai dirba su visais pakeitimais, rengdami kompromisinius pasiūlymus ir manau, kad puikiausiai su tuo susidoroja. O ponė Ford mm, teisingai minėjo, kad jei nėra e, politinio sutarimo, tai to neturime slėpti, bet kalbant apie uh, darbas su pakeitimais, aš manau, kad jis vyksta labai efektyviai ir skiriamas visas tam reikalingas laikas. Ir tikiuosi, ponė pirmininkė, jūs suprantate, kaip ir aš, kad tokia yra mūsų kaip parlamentarų pareiga. Kodėl yra šita direktyva? galbūt mes pasimetėme detalėse ir užmirštame šios direktyvos pagrindinę priežastį. Tai yra siekis kovoti su klimato kaita. Dėl to tikslo mūsų politiniai vadovai nusprendė jau 7, 2007 metais. Mes norime kovoti su klimato kaita ir tas turi būti pabrėžta. Bet aišku, kol kas mus ypač jaudina ekonominė situacija Europoje. Ir ši direktyva turės tokius rezultatus, išauks BVP ir 200 milijardų eurų per metus bus sutaupoma iš energetikos išlaidų. O tie 200 milijardų eurų, manau, galės labai kitaip sėkmingai būti panaudoti ekonomikoje. Dabar buvo siūloma, kad pramoniai būtų nustatytas energijos vartojimo intensyvumo, o ne energijos taupimo tikslas. Diskusijos, kurios vyko, praėjusią savaitę parodė, kad įmonėm dabar esant ekonominiai kriziai labai sunku laikytis energijos intensyvumo e, rodiklių. Energijos taupimo rodiklius lengviau pasiekti. Neužmirškime ir 20 procento tikslo. Jei pramonį nustatysime energijos intensyvumo rodiklį, tai to 20 procentų uh, mm, tikslo nepasieksime. Aišku, energijos intensyvumo klausimo nereikia užmiršti ir šioje srityje dirba visos 27 valstybės narės, kuriuose aišku situacija yra skirtinga. Pusantro procento įsipareigojimų energijos tiekimo mažinimo srityje irgi yra svarbus. Toliau, 3 procentai per metus renovuotų viešuoju, viešųjų paslaugų tikslas. Nemanau, kad čia turėtume nustatyti griežtus tikslus. Galbūt tiesiog e, tą tikslą e, viešiesiam pastatam apibriežti ne 3 procentais, o tam tikrų lankstesnių dydžių, įpareigojantis tikslai nacionalinių lygmenių. Manau, kad e, tai yra gerai, jei numatysime valstybėm narėm pakankamą lankstumo galimybę. Tada galbūt jos sutiks, valstybės narės sutiks su tais įpareigojančiais nacionaliniais tikslais. Jei nebus tie tikslai susijęti su per daug saistančiomis, saistančiais reikalavimais ir paliks valstybėm narėm pakankamą lankstumą. Viešieji pirkimai. Manau, kad mūsų situacija yra ypatinga. Šiandien ar tai artimuoju laiku komisija parengs viešųjų pirkimų direktyvą. Tai reikia, kad mūsų žingsniai šioje srityje neatsiliktų nuo e, būsimos direktyvos pasiūlymo. Kalbėdami apie viešuosius pirkimus neturėtume užmiršti jų svarbos. Pirmiausia, tai jie stimuliuoja, skatina rinką, e, kad energijos, energetiniai produktai būtų efektyvesni, veiksmingesni, tai leidžia taupyti viešasias lėšas. Galiausia, norėčiau paminėti kelio gairės iki 2050 metų, kad tuo laiku turėtų būti jau atnaujinta 80 procentų viešųjų pastatų. Aš nemanau, kaip čia kalbėjęs kolega, kad tokių tikslų neturėtume kelti, nes visi būsime mirę. Ne, Aš manau, kad labai svarbu planuoti į ateitį. Ir jei suvoksime, kad turime tiek daug darbo atlikti iki 2050 metų, tai tai e, privers mus susitelkti ir kryptingai galvoti. Ir tada matysime, kad mūsų pastangos turi prasme ypač kai žiūrime į jas iš mūsų vaikų ir anūkų pozicijų. Dėkui. Okay, dankeschön. Kolegė Vidal Quadras. Ačiū, panas Vidal Quadras. Ačiū, pirmininkė. Išklausęs visų pasisakymų, manau, kad visi sutarėme, jog atėjo laikas laikytis pragmatiško požiūrio šiuose diskusijose, nes visi žinome, jog globaliai taikomų privalomų tikslinių rodiklių siekis yra labai svarbus, būtų daug produktyviau sutelkti dėmesį į priemonės pasistengti surasti pačias geriausias priemonės, aišku, valstybėms narėms paliekant pakankamai lankstumo per savo nacionalinius planus įrodyti, jog mm, ir kitos priemonės būtų lygiavertis siekiant nacionalinių tikslinių rodiklių. Dabar pereisiu prie konkrečių platesnių pastabų. Dėl trečio straipsnio norėčiau pasiūlyti laikytis kompromiso. Galbūt galėtumėm palikti straipsnį tokį, koks jis dabar yra komisijos pasiūlytas ir galėtumėm pridurti vieną dalį, kur pasakytumėm, kad energiją intensyviai naudojančiose sektoriuose valstybės narės turėtų metų nustatyti um, tikslinius rodiklius dėl energijos e, vartojimo efektyvumo pagal BVP. Manau, kad tai būtų geras kompromiso kelias. Tokiu būdu išsaugotumėm nacionalinius tikslinius rodiklius, kaip kad tai yra nurodyta absoliutaus energijos vartojimo mažinimo prasme ir išvengtumėm žalos padarimo tiems sektoriams, kurie labai jautriai reaguoja į energijos pasikeitimus. Dabar dėl šešto straipsnio porą trumpų pastabų. Aš vis dar galvoju visų pirma, kad prioritetas turėtų būti lankstumui šiame straipsnėje. Tai yra, turi būti galimybė valstybėms narėms įrodyti, kad jos pasirinktos kitos priemonės pagal įpareigojimų sistemą yra lygiavertis lygia um, ir leis pas, pasiekti tų pačių uh, nacionalinių tikslinių rodiklių, kaip kad pasakyta 6.9 straipsnė. Aš nežinau, kodėl čia reikėtų vieno bendro atsiskaitimo reikalavimo komisijai, kaip kad numatyta komisijoje. Man atrodo, nereikėtų čia dubliuoti tų atsiskaitimo reikalavimų šioje direktyvoje. Aš sakyčiau, kad pagal 19 straipsnį, kur yra atsiskaitimo reikalavimai, tai visos tos alternatyvios priemonės irgi turi būti įtrauktos. E, pagal tą 19 straipsnį e, valstybės narės turi teikti ataskaitas komisijai ir, ir nereikėtų dar dubliuoti to reikalavimo, reikalaujant dar kitų ataskaitų. Taip pat nemažai e, pateikta pakeitimų dėl priemonių, kad būtų galima užtikrinti vartotojų aktyvų dalyvavimą energijos vartojimo efektyvumo gerinimo priemonėse. Taigi aš šeštas rašinio antroje dalyje norėčiau pasiūlyti pasakyti, kad valstybės narės turi um, atsiskaityti apie galutinio vartotojo sutaupytą tos energijos kiekius, taip pat ir um, pirminės energijos suvartojimo uh, tiksliniuose rodiklėse. Tokiu būdu valstybės narės galėtų pirmenybę teikti arba pirminės energijos suvartojimo taupimui arba gulutinės energijos suvartojimo taupimui. Taip pat dėl kogenera, kogeneracijos sistemų. Aš irgi porą trumpų pastabų išsakyčiau. Kai kuriuose pastraipose yra kalbama apie centralizuotą šilimo ir aušinimo e, sistemą. Norėčiau priminti kolegai e, turmes ir šešėliniams pranešėjams, kad centralizuotos e, šildymo ir aušinimo sistemos yra labai ribotos savokos, nes e, kogeneracija yra daug platesnė sistema, nei vien tik tai centralizuota e, šildymo ir aušinimo sistema. Taigi reikėtų um, remtis uh, tokiu visapusiškesnių, plačiau apimančių požiūrių ir reikėtų sakyti kogeneracijų sistemos, o ne vartoti vien tik tai centralizuoto šildymo šinimo sistemos savoką. Reikia įtraukti visas kogeneracijos sistemos, visus tipus, ne vien tik tai centralizuotą šildymo ir aušinimo sistemą. Taigi aš manau, kad toks pakeitimas būtų esminis. Antras dalykas, pastebėjau, kad pranešėjas siūlo naują priedą 8a kad komisija turėtų gairias, pagal ką nuo 2013 metų deleguotame akte parengti uh, E, sąlygas dėl kogeneracijos. Aš visiškai remiu analizę dėl išlaidų ir naudos, kad tai būtų privaloma įvertinant bet kokias kogeneracijos ir ties priemonės, tačiau man kyla abejonių dėl to, ar direktyva yra tikrai tinkama vieta um, pateikti visą turinį, kaip turi būti įvertinamos kogeneracijos sistemos. Uh, Man atrodo, reikėtų palūkėti ir pažiūrėti, kokie būtų komisijos pasiūlymai šioje srityje, galbūt per deleguotą į aktą. Dėl ketvirto ir penkto straipsnių čia norėčiau pasveikinti e, tokį aspektą mūsų diskusijose, kad Be pastatų renovacijos dar valstybės narės gali pritaikyti ir alternatyves priemonės, kurios leistų 3 procentais pagerinti energijos vartojimo efektyvumą kasmet. Aišku, galime um, svarstyti 3 procentai per daug ar per mažai, bet manau, kad iš principo reikia um, sveikinti tokį faktą. Yra nemažai painiavos dėl pastatų energetinio efektyvumo, kad tą galima pagerinti tik tai renovacijos būdu, bet yra ir kitokių priemonių, kurios leistų sutaupyti energiją. Yra įvairių ir, ir įrenginių ir e, procesų, kurie leistų pagerinti pastatų energetinį efektyvumą, bes tam nebūtinai grėbiantis stambios renovacijos darbų. Ir dar pastaba dėl aštunto straipsnio dėl pažangių skaitiklių. Manau, kad čia reikėtų mm, pagalvoti dėl tokių priemonių galimų galimos kainos išlaidų. Aš čia sakyčiau, kad reikėtų mano pakeitimą įtraukti, jį pasirašė ir kiti kolegos, pavyzdžiui, kur pažangų skaitlik skaitikliai turi būti įdėgiami privalomai, jeigu tai atsiperka, jeigu tai yra naudinga vartotojui. Manau, kad tokiu būdu konstruktyviai galėtumėm uh, aptarti šios pakeitimus ir mūsų uh, galutinis rezultatas būtų tikrai vaisingas. Dėkui, dabar kolega Gerek. Ačiū Pone pirmininkė, klausydamas iš šios diskusijos, tiesiog nežinau, kaip man jaustis. Susidaro įspūdis, kad kartais kolegos net nežino, apie ką aš neka. Jei pažvelgsite į privalomus tikslinius rodiklius, tai čia kalbame apie 20 procentų, bet juk ne 20 procentų vartojimo sumažinimą turime galvoje, e, o 20 procentų efektyvumo rodiklį ir kaipgi jį kiekybiškai apibrėžti. Aš manau, kad e, skirtingai apibrėžiamas tas rodiklis e, statybose, pavyzdžiui, ir plieno pramonėje. tie dalykai turi būti apskaičiuojami moksliškai. Taigi, eina kalba apie tam tikrą procentą, apie tam tikrą proporciją. Bet e, valstybėms, vyriausybėms e, tai yra politinis tikslas 20 procentų taupesnis energijos vartojimas ir tai turėtų būti išmatuojama atsižvelgiant į Eurostat skaičius ir padalinus iš BVP e, kiekvienais metais e, nuo 2009 iki 2020. Taigi, e, reiktų e, pirmaisiais metais paimti skaičių ir tada paskaičiuoti iki 2020 ir gausime tam tikrą procentą. Ir tada man e, iškyla tam tikrų problemų su pono Turmeso pakeitimais kur jisai sako, kad energijos vartojimo efektyvumas yra tas pats, kas e, energijos vartojimo sumažinimas. Aš sutinku, kad e, vartojimą nesumažinsime, e, jeigu neinvestuosime į didesnį efektyvumą. Aišku, bet aš e, noriu štai kokio dalyko paklausti pano Turmeso. Įsivaizduokime ES valstybę, kuri energijos vartojimo efektyvumą padidina daugiau negu 20 procentų iki 2020 metų ir tuo pat metu padidina energijos suvartojimą. Nes ES yra skirtingų šalių, vienas labiau išsivyščiusios, kitos mažiau ir tos, kur mažiau išsivyščiusios, nori ir toliau vystytis, joms reikia toliau vystytis, o tai susijęs su energijos vartojimu. E, tuo pat metu tuose šalise, aišku, galime galvoti apie didžiulį energijos e, veiksmingumo padidinimą. Tad jeigu e, čia susivoksime, apie, e, apie ką eina kalba, daugelio nesuspratimų galime išvengti. Pone Verkis. Ačiū, ponė pirmininkė. Porą problemų aš norėčiau akcentuoti šitoje direktyvoje. Visų pirma, e, taikymos rytis, e, apie tai jau nekarta yra kalbėta, bet jaučiu draugę su kolegomis, kad e, yra labai svarbu taikymos rytį išplėsti ir taikyti ją ne tik viešiems pastatams, bet ir kitose sektoriuose, ypač kai kalbama apie pažeidžiamiausi žmonės, kurie nuomojasi būstą ir kurie žiemą nori gyventi šiltai. Na, aš manau, kad jeigu mes apginsime juos išplėsdami direktyvos taikymo sritį, tai pasitarnausime ir jiems, ir ūkiui, nes skatinsime investicijas ir tuo pat metu pasieksime tuos tikslus, kurie kol kas nėra privalomi, bet turėtų tokie būti. Tuo pat metu man atrodo, kad čia reikia rinktis ar darome, ar ne. Ir jeigu valstybės narės nenori pritarti privalomams tikslams, turime eiktis, elgtis griežčiau su jomis, bet tuo pat metu turime rodyti lankstumą e, įgyvendinant energetikos taupimo priemonės, nes kiekviena valstybė narė yra skirtinga turime susilaikyti ir e, nebūti smulkmeniški, kalbėdami su valstybėmis narėmis apie tai, kaip tas priemonės įgyvendinti. Taip, privalomi tikslai, taip. Taip, e, maksimalus energetikos vartojimo efektyvumas, bet atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės specifiką. Na ir dar viena tema, kuri man yra labai artima, yra štai kokia. Dažnai vis galvojame apie didžiuosius sprendimus bet aš norėčiau, kad taip pat nepamirštume ir tų mažųjų e, sprendimų per mikrogeneraciją, per mikroenergetikos generavimą. Ir man atrodo, kad komisija nepakankamai dėmesio skiria tam, kad e, e, daug mažų sprendimų draugė sudėjus gali reikšti didelį sprendimą. Ypač kai kalbame čia apie šią energijos taupaus vartojimo direktyvą. Mm, e, dabar e, reagavimas į paklausą yra labai svarbus ir e, energijos rinka reikalauja, kad mes infrastruktūrą keistume taip, kad paliktume kuo didžiausią lankstumą vartotojams ir įvestume tinkamą reagavimą į poreikį. Na ir dar vienas klausimas štai koksai, kad vartotojai įsijungia atgal į tinklą turėtų, būtis, e, turėtų gauti mažmeninę kainą pagal rinkos dėsnius, bet dėl to tai aš lauksiu jūsų reakcijos. Dėkoju. Dėkui. Kadangi ponė Merkis e, paminėjo kai kuriuos dalykus, aš norėčiau prie jų pridurti šį beitą. Aš nesu pasisakantis už saistančius, teisiškai pareigojančius tikslus, bet klausydamas mm, kolegų komentarų, galbūt galėčiau pasakyti, kad nustatykime vieną teisiškai pareigojantį tikslą, ir valstybėm narėm leiskime apsispręsti, kaip jos jį įgyvendins. O kalbant apie Europos parlamento poziciją, tai ar mes turime tą poziciją priimti tokią, kokios nori taryba, ar mes kaip parlamentas turime priimti savo parlamento poziciją. E, toliau žodis ponui Keli. Dėkui ponė pirmininkė, dėkoju ponui Turmas ir visiems už indėlį, už komentarus. Jei turime tikslus iki 2020 ir iki 2050 metų, turime juos pasiekti. Kaip juos pasieksime? Aišku, turime apsispręsti, kokie bus mūsų keliai tiem tikslam pasiekti ir kas dviejus ar trejus metus turime žiūrėti, kaip mums sekasi tuos tikslus įgyvendinti ir pakoreguoti atitinkamai mūsų veiksmus. Priešingų atveju mm, neužtikrinsime ES legitimumo. Ta parodė ir Lisabonos sutarties tvirtinimas. Energijos efektyvumas turi energijos efektyvumo turi būti siekiama visose ekonomikos sektoriuose. Ekonomikai atsigaunant vis daugiau atsiras <clears throat> energijos, didesnis energijos poreikis į tą reikia irgi atsižvelgti. Jei turime tikslus, turime numatyti priemonės tiem tikslam pasiekti e, didesnė, didesnį dėmesį skirdami moksliniam tyrimam. Pavyzdžiui, automobiliai galėtų būti uh, energetinė prasme e, daug pažangesni. Tai tik vienas iš pavyzdžių. Ir reikia numatyti rinkos mechanizmus, kurie priverstų pramonę siekti didesnio efektyvumo. Pastatų renovavimas mano rinkiminėje apygardoje yra irgi tokių darbų ir netgi tos įmonės, kurios renovuoja pastatus, yra samdomos atlikti darbams, net nepatikėsite, tolimuosiuose rytuose. Naujų pastatų statymas. Ne, negalima leisti statyti naujų pastatų, jei jie netitinka energetinio efektyvumo ir taupimo standartų. Klimato kaita ir energijos efektyvumas, ko gero, tai jau e, pasidarė dalykai suprantami visuomeniai, kaip minėjo ponas Turmes, jei mes paminėsime e, taip pat, kad e, šie mūsų tikslai leis atpiginti elektrą, tai manau, kad jie pasidarys artimesni daugeliui ir, aišku, prisidės prie Europos ekonomikos vystimosi. Value. Uh, Pono Kavalio. Dėkui, aš ties trečių straipsnių apsistosiu. Manau, kad labai svarbu pažiūrėti ir į vartojimo tikslus, ir į intensyvumo tikslus, e, kaip jie bus e, atskirti valstybėse narėse, e, kaip bus pasidalyjama kiekvienoje valstybėje narėje. Aš bijau, kad šalių BVP gali sumažėti ir mano pačios valstybėje prognozuojama, kad per ateinančius metus ar du BVP mažės. Mums tai yra labai svarbus dalykas, tad turime smulkmeniškiau pažiūrėti, kaip tai, kas čia įrašyta, e, gali atsiliepti kiekvieną iš mūsų valstybių narių. Kitas dalykas, aš manau, kad e, ponios Ford pasiūlymas, e, kuris labai panašus į tai, ką siūlė ponas Vidal Kvadras, kad turėtume turėti uh, E, suvartojimo tikslus e, ekonomikai apskritai, greta pramonės ir paskui intensyvumo tikslą e, būtent pramoniai. Aš suprantu, kad ponė Forčiavski taip apie visą pramonę kalbėjo, ponas Vidal Kvadras apie energiją daug vartojančią pramonę. Čia mums reikia ieškoti kompromiso tiek suvartojimo tikslai. Uh, statybos sektoriui e, vėlgi turėtų atskirai kiekvienai šaliai būti apibrėžti tas pats ir intensyvumo. Tikslas turėtų būti matomas pasektoriui. E, mes turėtume turėti tam tikrą modelį, kuris leistų mums matyti bendrą rezultatą, įvertinti situaciją, kokie yra skaičiai, nes bandome apsispręsti dėl to, kas yra labai svarbu mūsų ūkio ateičiai. Tad aš ir e, turiu klausimą, ar tie mm, kolegos, kurie siūlo šitai, arba komisija galėtų mums pateikti kažkokias, e, kažkokius skaičius, e, kurie parodytų, koks būtų tas sprendimas. Tai labai svarbu, ieškant kompromiso, sprendžiant šią problemą. Tai sudėtinga, bet tikrovė yra labai sudėtinga, vadinasi, ir sprendimas negali būti labai paprastas. Ponas Rūbich. Ačiū, panė pirmininkė. Manau, kad ypač, kai kalbame apie VMI, būtų labai svarbu pamastyti apie tai, kokią naudą jos turėtų iš to sutaupimo E, VMI turėtų numatyti, ką ta direktyva atneš ir iš anksto tam pasirenkti, techniškai pasiruošti. Ir žinoma, iš požiūrio, techninio požiūrio taško tai yra rimtas iššūkis. Kalbant apie trečią straipsnį ir e, apie tikslus, kurie čia surašyti, reiktų pasakyti gerai turėti privalomus tikslinius rodiklius, bet vargu ar galime kalbėti apie sankcijas. Verčiau turime kalbėti apie stimulus, paskatas, e, tam tikrus rodiklius, kad e, trumpalaikėje perspektyvoje galėtume vertinti pasiektą pažangą ir e, potencialią pažangą. Yra taip pat ir kita problema, kaip strategijos 2020 e, tikslai čia galėtų atsispindėti, ar tie tikslai prieštaroja su strategija, ar prisideda, papildo ją. Turime harmonizuoti tuos dviejus tikslus. E, šeštas straipsnis. E, Privalomi tikslai e, energetikos taupiam vartojime. Mm, čia turime išvengti bet ko, kas uždėtų biurokratinę naštą. Aš e, siūlyčiau, kad dar kartą reiktų pažiūrėti į tą priedą ir pamastyti, ar tikrai mums reikia visos tos biurokratijos. E, parlamentas turėtų pabandyti atlikti poveikio įvertinimą, nes e, turime užtikrinti, kad e, tos apibrieštys, kurios čia pateikiamas, atitiktų tikrovę. E, Paimkime, pavyzdžiui, e, e, namų ūkio įrangos e, vartojimą. Tai energetikos taupimą turime matyti realiais terminais išreikštą. Ir čia mums svarbu būtų pasidairyti į valstybės narės, pažiūrėti į geriausius pavyzdžius ir geresnė komunikacija čia būtų labai pagirtinas dalykas. E, drauge su e, pažangios energetikos programa tai būtų tinkamas požiūris, e, tos informacijos klaida tarp gyventojų. Būtų labai gerai, tikiuosi, kad komisija pateiks savo pasiūlymus. Dabar E, sertifikatų išdavimas ar atėmimas, vargu ar tai būtų reikalinga. Jau ir dabar krizės akivaizdoje įmonės e, sunkiai verčiasi, tad daugiau reikėtų paskatų inovacijoms, mokslo tyrimams, kai kalbama apie CO2 taršalų sumažinimą, energijos vartojimo sumažinimą, bet jokiais būdais nereiktų e, kokių nors naujų uh, naštų kurti. Na ir dar vienas dalykas, kai kalbame apie darbų grafiką, terminus, jie turi būti kuo lankstesni. Nebus teisinga, jeigu kažkas bus baudžiamas už tai, kad bus prisijėmęs kažkokius įsipareigojimus, o paskui kas nors jums ir pasakys, ne, mes nepripažįstame E, pirmininkas e, pusė dvyliktos e, ateina Lenkijos pirmininkaujančios valstybės atstovai pas mus. Dar liko šeši norintys pasisakyti, tad prašyčiau kuo glaučiau dabar pasisakinėti. Pone Pudimatis. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Pradžiai dėl kolegų pasisakymų Manau, kad visi sutinkame, jog um, energijos vartojimo efektyvumas yra labai svarbus ir poveikis bus juntamas e, realioje ekonomikoje, um, mažam vidutiniam verslui, e, namų ūkiams, tai bus labai svarbu. Tai yra tiem, ką labai paveikė krizė. Tad manau, kad energijos vartojimo efektyvumo tiksliniai rodikliai yra labai svarbus. Turime paskatinti augimą Europos viduje, o ne už jos ribų, kur nors uh, vidurio rytuose, kaip kad panas Riubik tik ką kalbėjo. Mes visi pripažįstame, jog energijos vartojimo efektyvumą gerinti yra sunku, kadangi reikia investicijų į priekį, o nauda, nors ir garantuota, um, pasijus tik po kurio laiko. Todėl labai svarbu galvoti apie finansavimą. Tai yra raktas į sėkmę, kaip ir su energijos išteklių direktyva, kur, manau, sėkmę nulėmė tarifai numatyti dokumente. Taigi, visi žinome, kokia yra dabartinė situacija. Kyla pakankamai didelė rizika, jog truks finansavimo, kreditų, bankai nenori skolinti namų ūkiams ir realiai ekonomikai. Tai manau, galime padaryti čia du dalykus. Visų pirma, galvoju, turime padaryti spaudimą ECB ir Europos komisijai kad būtų apibrieštos bent jau tam tikros gairės dėl to, kaip Europos bankai, kuri, kurie turės naudos iš trejų metų e, finansinių operacijų programos, kaip tie bankai tas lėšas panaudos ir pasirūpins, kad bent dalis tų lėšų būtų perkelta e, likvidumui realiai ekonomikai užtikrinti. Antras dalykas, ką mes galime padaryti, tai šiame pasiūlyme, pasiūlymo projekte įterpti naują straipsnį 2A, kad būtų galima sukurti naujus finansavimo mechanizmus skirtus būtent energijos vartojimo efektyvumui gerinti, tam, kad būtų pasirūpinta tuo, jog visos tikrai plačių užmojų politikos priemonės, kurios yra numatytos šioje direktyvoje, galėtų ir būtų įgyvendintos. Manau, kad labai svarbu yra pasirūpinti finansavimo energijos energijos vartojimo efektyvumui gerinti. Kitaip mes nepasieksime savo tikslų 2020 metams arba bent jau nepasieksime jų nuosekliai e, darniai. Manau, kad energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimai 1,5 procento tikrai nebus pakankami. Ir galiausiai, pirmininkė, dėl uh, pažeidžiamų vartotojų grupių. Manau, mes turime pasirūpinti, kad jiems būtų garantuota parama, tai turi būti prioritetas, kad nebūtų pasin... piknaudžia... ne, ne vien tik tai pasinaudota mažesnėmis e, sąskaitomis už energiją, bet būtent, kad e, tie e, pažeidžiamiausi vartotojai uh, taip pat gautų naudos iš energijos vartojimo efektyvumo, e, kad iš tikrųjų čia yra didžiulis potencialas gerinant energijos vartojimo efektyvumą. Um Ačiū. Ir dar kartą prašysiu visų kalbėti labai trumpai. Mert egy olyan fontos és komplex témáról van szó, amihez nagyon szívesen hozzászól mindenki, és úgy gondolom, hogy fontos, és amit a... Azt messzárs. Dėkui, ponia pirmininkė, nepaprast. Nelengva tokio sudėtingo dalyko greitai pakomentuoti. E, negi, turėjau vykti į teisės komitetą balsuoti, todėl negalėjau išgirsti visų kolegų komentarų. manau, kad turime, turime orientuotis į ateitį. Ir tikiuosi, kad šią temą svarstysime ir ateityje. Džiaugiuosi, kad Lenkija, kaip ir mininkaujanti valstybė, įtraukė energijos efektyvumo e, klausimus į savo pirmininkavimo darbo tvarkę, kaip vienus prioritetinių klausimų. Aišku, kad E, gerų teisės aktų šioje srityje prieimimas nėra paprastas dalykas. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie būstų sektorių, pastatų sektorių. Ten yra labai nemažai galimybių taupyti ir siekti daug didesnio energijos vartojimo efektyvumo. reiktų ir toliau numatyti priemonės, kad naujos valstybės narės apsispręstų dėl tinkamų paskatų susijusių su energijos vartojimo efektyvumo didinimu, kai statomi nauji pastatai. Tos paskatos ne visuomet yra pakankamai patrauklios statybų sektoriui. galbūt panaudodami ir struktūrinius fondus galėtume e, siekti patrauklesnių pas, paskatų ir aišku, tai mums leistų pasiekti energijos vartojimo efektyvumo padidinimo. Pirmasis straipsnis, trečioji dalis ir šeštasis straipsnis. Čia kalbama apie rodiklius. Ne visi tie rodikliai, mano nuomonė, e, turėtų būti minimi, nes ne visos valstybės narės galės jų pasiekti. Dėkui. Dėkui. Ponas Hemin, dėkui, ponė pirmininkė. Aišku, kam švaistyti, jeigu galime veikti ir taupyti energiją. Dabar ką e, taupysime? Taupysime labai brangę energiją, kuri ne visiems prieinama. Ir e, tai galbūt padės mums patenkinti ir didesnius ateities poreikius. Reiktų neužmiršti čia mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbos yra energijos rinka ir yra energijos taupimo rinka, kuri irgi yra labai svarbi. E, norint taupyti energiją, reikia pasižiūrėti, kurie sektoriai per daug jos naudoja, kovoti su energijos parazitais, kovoti ir siekti, kad gamyba atitiktų mūsų nustatytas normas. Socialinis būstas ir maži savininkai tai, kas siūloma, praktiškai reiškia, kad didžiausią naštą mm, būtent patiria ir tie, patiria tie, kurie gyvena socialiniuose būstuose, o reikia siekti, kad būtent čia uh, tie labiausiai pažeidžiami sluoksniai daugiausia pasinaudotų energetikos efektyvumu ir kad, jų nebu, kad jų neužgultų ta taupimo našta. Taip pat turėtume vengti parazitų, kurie iš pinigų daro pinigus. Energetikos m, mm, perpardavinėjimas leidžia tarpininkams labai daug pasipelnyti. Čia irgi galime daug ką sutaupyti. Gamyba. Kai parlamente mes nustatome tikslus, pavyzdžiui, e, prioritetų iškeldami geležinkelio transportą, tai konstatuojame, kad nebūtinai tas transportas, nebūtinai geležinkelio transportas vystosi mum tinkama linkme. Pramonė, jei perkelsime gamybą į tas valstybės, kuriuom jau ir taip trūksta energijos, ar tinkamai elgiamės, pagalvokime apie tai. 400 milijardų eurų kurie skiriami pirkti energijos ištekliams. Neužmirškime rinkos taisyklių, kad kuo sunkiau gauti prekę rinkoje, to, tuo jos kaina didesnė. Ir pagalvokime apie tai, ar tie 400 milijardų eurų, kurie išsilaisvins ar nepakels mūsų rinkoje atskirų prekių kainos. Taigi, kalbėdami apie gamybą, turime išnagrinėti įvairius jos aspektus. Pane Vambremt, tik pusę minutės užtruksiu. Norėjau tik tai pasakyti tą, ką jūs sakėte, kas yra strateginės svarbos parlamentui. Uh, Mane piktina tai, kad galime gražiai diskutuoti dėl to, ką norime pasiekti, tačiau nesi, Tačiau kokia yra e, taryboje rodona linija prieš e, e, sėdant prie dėrybinio stalo, nes mes parlamentas turime suvaidinti savo vaidmenį, taryba turi suvaidinti savo vaidmenį. Tad manau, kad būtų strateginė klaida nesiekti privalomų tikslinių rodiklių. Aš manau, kad čia yra mūsų darbas, nereikia žiūrėti, ką taryba daro, svarbu surinkti plačią daugumą. Ir aš noriu padėkoti pranešėjų, šešėliniams pranešėjams, ypač mano frakcijos. Tak, herr formand. Bansel. Stemte 520 kollegaer for initiativrapporten omkring energieffektivitet. Debatten... Ačiū pirmininkė. Šiuo metu pradžioje e, keli šimtai kolegų balsavo už šią iniciatyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo. Manau, kad jį, galbūt jeigu nuomonės skiriasi, tai yra gerai, tačiau jeigu pozicijos išsiskiria per nelik daug, ypač plenarinė sesijoje, tai paskui mes tik tai įduodam um, tarybai ir komisijai rankas pagalį, su kuriuo jie gali mus mušti. Labai svarbu yra užtikrinti, aišku, užimtumą, sanglaudą ir taip toliau, bet manau, kad turime ieškoti ir um, inovacijų galimybių. Ir ypač, ką ponas Rubik pasakė dėl MVI irgi yra labai svarbu. Matome, koks yra didžiulis nedarbas šiuo metu. Jeigu norime išvengti, kad e, įmonės būtų iškeliamos kitur, jeigu norime pasirūpinti mūsų žmonėmis, reikia galvoti apie e, didesnę, didesnę nuomonių vienovę mūsų komitete. Kol kas mūsų pozicijos yra pernelyg daug susiskalsios. Okay. Tai yra Kortinės. Ačiū pirmininkė. Pateikiau dviejų rūšių pakeitimų. Noriu pasakyti, kad pasisakau už tai, kad būtų sumažint tas energijos vartojimas pastatuose. Tačiau nemanau, kad e, tokios direktyvos nuostos, kokios yra pasiūlytos dabar, būtų realiai gyvenintos. Aš nenoriu dabar labai juodai viską, visą ateitį piešti, bet manau, kad tai nerealu. Mes e, romantiškai tik tai svajojame apie tai, tačiau neturime realių priemonių, kurios leistų mums pasiekti užsibriežtų tikslų. Pavyzdžiui, aštuntas straipsnis. Uh, kaip galime nustatyti tuos standartus naujiems pastatams, energijos efektyvumo tikslus, nustatyti energijos tinklam ir taip toliau. Neįmanoma tokių tikslų pasiekti su dabartinėmis technologijomis. Pažiūrėkime Envi bando sutrumpinti terminus, viską pas, paspartinti, tačiau tai bus pernelyg radikalu, tai bus jau revoliucija. Mums reikės visos armijos pareigūnų, kurie už, turės pasirūpinti, kad tos priemonės realiai veiktų. Manau, kad mes tikrai neturime reikiamų instrumentų. Pavyzdžiui, namuose turiu šildymo sistemą, tačiau neturiu galimybės rinktis, kokio tipo energiją naudoti, ar ji turi būti ar paremta nafta ar kažkuo kitu. Aš manau, kad su taryba mūsų laukia didžiulis mūšis, nes valstybių, kai kurių valstybių narių pozicija yra aiški. Uh, Pažiūrėkime, pavyzdžiui, trečią straipsnį. Reikės įvertinti, pavyzdžiui, paveldo vietovės, tačiau reikia ieškoti kitokių sprendimų paveldo vietoms, istoriniams pastatams. Uh, mes juk nenorime pakengti istoriniams pastatams, taigi čia standartų reikalavimų reikia kitokių, mes negalime visko traktuoti vienodai, kad tai būtų tarsi eiliniai pastatai, tai juk yra istoriniai pastatai. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį ponui Turmes, kaip pranešėjai. E komisijos atsiprašau, bet pirmininkaujančios valstybės už durų e, ilgiau laikyti negalime. E, aš labai trumpai galėsiu e, sureaguoti, nes po pietų su šešėliniais pranešėjais mes susitiksime ir pakalbėsime. Jūs buvote teisus, reikia skirti dėmesį energetiniam skurdui. Tai yra šešto straipsnio penktosios dalies nuostatos ir galbūt mes dar pagalvosime apie tai, kaip galėtume geriau jas suformuluoti. Ir aš pripažįstu, kad Prancūzija labai gerai pasinaudojo struktūriniais fondais socialiniam būstui ir centrinės ir rytų Europos valstybės taip pat tuos fondus šiam tikslui panaudojo. Right. Ponas Mizaras, jūs teisus, ypatingai vidurinėje ir e, rytų Europoje reikia mąstyti, kaip galima prisidėti prie investicijų siekiant patobulinti pastatus. Čia eina kalba apie finansavimą, apie struktūrinius, regioninius fondus, taip pat apie mokymus ir tai susijęs su to, ką sakė Polas Rubikas. Uh, reikia, kad e, žmonės vietoje e, VMI, inžinieriai, architektai būtų tinkamai paruošti. Ir būtent 13-14 e, straipsniuose kaip tik ir akcentuojame mokymą. Taip pat ir kitas kolega mm, teisus, kai jis sako, kad reikia ir papildomų priemonių vadinamoji Energy Intelligent Europe programa kaip tik ir yra viena iš tokių priemonių, nes ne viską mes galime vien teisės aktais e, sutvarkyti, išreikšti reikia ir papildomų priemonių. Na ir dar viena mintis, jeigu visi Europos privatus bankai per ateinančius tris metus gaus uh, pinigų už 1 procento palūkanas be jokių, be jokių sąlygų, kaip kad nuspe, nusprendė ponas Dragi. Ir kadangi mes esame tos e, kvailos krizės e, viduryje, tai kyla klausimas, kodėl Europos investicijų bankas negauna tų pačių sąlygų kaip privatus bankai kurie e, gavę tuos pinigus paskui perka valstybių obligacijas. Kodėl EIB negalėtų gauti e, pinigų už 1 e, procentą palūkanų, kad galėtų investuoti į efektyvų energijos vartojimą. Tai būtų vienas iš sprendimų. O dabar EIB e, e, savo e, palūkanų e, normų skirtumą turi daug didesnį ir e, tada akcijų turėtojai yra nubaudžiami. Taigi, EIB turėtų turėti tas pačias algas kaip privatūs bankai. Kalbant ir atsakant poniai Kavalio, ir tai susijęs su energijos intensyvumo tikslais. E, visom šalims, kurių e, BVP prognozijas yra neigiamas, jeigu mes nustatytume energetikos intensyvumo tikslus, tai pastatytume tas valstybės į neįmanomą padėtį, nes net ir norėdamas jos tų tikslų pasiekti negalėtų. Ir todėl e, turime mūsų diskusijas jungti su to, ką sakė Alecho ir Vykiai ieškant kompromiso ir čia ponas Gėrek taip pat apie tai kalbėjo. E, pramonė, kuri e, intensyviai naudoja energiją, yra skirtingas dalykas negu pastatai. Ir čia mums reikia ieškoti sprendimų. E, sausio mėnesį čia aš pateiksiu kompromisą, kuriame numatysiu sprendimą, nesukuriant žinoma spragų. Mums reikia 20 procentų tikslo. E, Ir mums e, tikrai nesinori, kad e, rodiklis susijęs su intensyvumu e, sukurtų tam tikrą spragą, kaip nesiekti to tikslo. E, iš tikrųjų, teisingai buvo pasakyta, kad tos įmonės, kurios e, yra lyderys, e, energijos taupimo ir e, suvartojimo e, srityje iš tikrųjų išsikovos rinkas trečiosiose valstybėse. Ir tai susiję e, su finansinėmis paslaugomis, su, su inžinerinėmis paslaugomis ir pasiremdami energijos efektyvių vartojimų mes galime užkariauti ir rinkas už ES ribų. Dabar e, privalomi tikslai ir privalomas priemonės ir jų prieš priešą. E, kai e, lapkričio mėnesį pateikiau savo pasiūlymus, aš e, pateikiau ir pasiūlymą dėl priedo, kur numatyti nacionaliniai privalomi e, tikslai. Kodėl tai padariau? Aš manau, kad tai tinka Vokietijai ir Prancūzijai, kurios ir taip jau atitinkamai elgesi. Ir tas priedas, e, beje, pirmininkaujantį Daniją paėmė šitą priedą, nuvažiavo į Berliną, Londoną, Paryžių, į Madridą ir e, e, pirmųjų pokalbių rezultatas buvo štai koksai. E, visas atitinkamos didžiosios vyriausybės pasakė ne. Nėra jokių šansų, kad mes tuos tikslus priimsime. E, tos idėjas aš visiškai neatsisakau, bet visiems tiems, kurie nori būti profesionaliais dėrybininkais, sakau, e, mes turime kiek galima arčiau artėti prie privalomų tikslų kiek galima arčiau atėti prie 20 procentų. Tačiau, jeigu mes dėrybose sėsime prie stalo nuogi, tai kaip mes dėl ko nors galime susidėrėti e, jaunystėje, kai žaisdavau kortomis su nusirenginėjimu, visada sėsdamas prie stalo stengdavausi kuo daugiau rūbų apsirengti. Uh, Tokiu būdu, aš manau, turi elgtis geri dėrybininkai. Dabar e, dar vienas dalykas. Nežinau, ar dalyvavote e, klausimuose, e, kuriuos rengėme su ES ekspertais. Recesijos metu rytų Europos ūkiai gali per metus aukti 5-5,5 procentų ir tai darydamos vis tiek e, tenkinti užsibrieštus energetikos taupimo e, tikslus, jų neviršydamos. Kai a, e, kalba Alecho, iš karto galite pamatyti, kad jis yra patyręs dėrybininkas, ko generavimas yra teisingas dalykas. E, komisijos tekste mes turime atsižvelgti taip pat ir į pramoninę kogeneraciją, ne vien tik tai apie centralizuotas šildymo ir aušinimo sistemas. Manau, kad čia dar turėsime pa siderėti, pakalbėti. Į smulkmenas aš dabar nesileisiu. Pone Hon, dėl e, viešųjų pirkimų. Žinau, kad tai sudėtingas klausimas. Kodėl? Todėl, kad rytoj trečiadienį komisija pateiks savo peržiūrėtą pagrindų direktyvą skirtą viešųjų pirkimų reglamentavimui. Kokia yra šiandien padėtis? Padėtis tokia. Kai kviečiate pateikti pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose, jūs galite pirkti tik tai patį pigiausią pasiūlytą daiktą. E, kitaip sakant, jūs galite pirkti pigiausią šaldytuvą, o ne labai taupų šaldytuvą, kuris e, galbūt daugiau kainuoja, bet e, per savo e, gyvavimo ciklą sutaupytų jums labai daug pinigų. Tad mes savo direktyvoje turėtume aiškiai pasakyti, kad jeigu galvosime apie kainą susijęta su eksploatacijos ciklu, Turime taip pat galvoti, ką tai reiškia, e, kai kalbame apie taupų energijos vartojimą. Tad tiek ir apsiribosiu. Ačiū. Dėkui. Atsiprašau, kad negalime ilgiau apsvarstyti šios temos, bet turime taip pat ir su savo laiku efektyviai elgtis. E, norime pakviesti svečius, mes jau vėluojame. 15 minučių pradėti diskusiją su mūsų svečiais. Šiandien pas mus yra atvykę <clears throat> Lenkijos atstovai. Lenkijos, kuri dabar pirmininkauja ir baigia pirmininkavimą ES taryboje. Kas norite išeiti iš salės, prašom padarykite tą greitai. Meine Damen und Herren, ich darf Sie. Ponios ir ponai, pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto ir džiaugiamės galėdami susitikti su profesorium Mačiai Kaliskiu, kuris yra ekonomikos viceministras, atstovauja Lenkijai. Jis yra jau buvęs E, mūsų komitete ne vieną kartą. Dabar norėčiau paprašyti, sako pirmininkas, netriukšmauti salėje, kad išeitų tie, kurie ruošiasi išeiti, kad galėčiau suteikti žodį ponui Mačiai Kaliski. E, žodis jam, o po to mes pateiksime klausimus. E, Pone pirmininkė, ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdamas šiandien trumpai apibendrinti transporto ministrų tarybos darbą. Taip pat pakalbėsiu apie konkurencijos ministrų tarybų darbą. Tarybų kurios vyko Lenkijai pirmininkaujant. Norėčiau pradėti, sakydamas, kad negalėtume kalbėti apie ministrų tarybų darbą e, atliktą Lenkijos pirmininkavimo metu, užmirždami prieš tai pirmininkavusios Vengrijos nuopelnus. Ministrų Europos vadovų taryba ir energetikos ministrų taryba e, pirmininkaujant, pirmininkaujant Lenkijai numatė e, tolesnius veiklos žingsnius energetikos e, ir srityje. Būtent išorės, energetikos išorės politika ir energijos efektyvumo direktyva. Kalbant apie tarybos darbą, ministrų tarybos darbą ir 24 lapkritį, 24 lapkričio patvirtintas išvadas, tai šiuose išvadose buvo sustiprintas energetikos polis, politikos išorės dėmuo Buvo kalbama apie nuoseklų ir darnų požiūrį ir pabrėžta tai, kad labai svarbu, kad Europa tarptautiniu planu kalbėtų vienu balsu. Norėčiau pakalbėti apie transporto telekomunikacijų ir energetikos ministrų tarybos išvadas kurios buvo patvirtintos Europos vadovų taryboje 9 gruodžio. Pirmiausia buvo kalbama apie koordinavimo stiprinimą įgyvendinant išorės energetikos politiką. Siekiant išlaikyti kompetencijos pasiskirstimą tarp ES institucijų ir valstybių narių ir remiantis sutartimis. Siekiama stiprinti koordinavimo sistemą, ypač e, turint galvoje įvairius darinius ir struktūras tarp valstybių narių ir Europos institucijų. E, toliau planuojama diskutuoti Europos energetikos politiką ir jos strateginius aspektus. Taip pat buvo kalbama apie tarptautinių institucijų sąrašą, institucijų, kuriuose ES kalbės vienu balsu. Europos išorės energetikos politikos stiprinimas yra labai svarbu siekiant užtikrinti Europos konkurencingumą, tvarų vystimasi ir saugų apsirūpinimą energetiką, energiją. Solidarumo linkme parodydama solidarumą ES rems valstybių narių dvišalius susitarimus, dvišalės dėrybas energetikos rytyje su trečiosiomis šalimis. Siekiama skatinti energetikos bendrijos ir energetikos hartijos plėtotę. taip pat neužmirštant santykių su kaimininėmis valstybėmis, užtikrinti energetinį saugumą, plėtojant ir vystant infrastruktūrą, stiprinant atominio sektoriaus saugą bei naftos platformų saugą. Principų katalogas. Šiais principais remiantis E, bus kuriami santykiai su trečiosiomis šalimis ir kaimininėmis valstybėmis. Nemažas dėmesys buvo skirtas strateginiai partnerystiai su Rusija, Kinija, Indija, Pietų Amerika ir Brazilija. Ypač e, kai turime galvoje naują ES ir Rusijos susitarimą ir kelio gairių mm, susitarimą su Rusija iki 2050 metų. Europos komisija įsipareigoja teikti valstybėm narėm paramą derantis su trečiosiomis šalimis dvišalių pagrindų energetinėje srityje. Informacijos keitimosi sistema tarptautinių dėrybų metu, naudojimasis tokia sistema tarptautinių dėrybų metu su energetikos, su energijos tiekėjais palengvins tokias dėrybas. Mūsų pradėtas darbas toliau bus pratestas pirmininkaujant Danijai. Per šešių metų laikotarpį, kitas prioritetas energeti... per šešių mėnesių Lenkijos pirmininkavimo laikotarpį, kitas prioritetas buvo energijos efektyvumo, energijos e, vartojimo efektyvumo direktyva. E, buvo patvirtinta pažangos ataskaita, kurią ministrų taryba patvirtino 24 lapkričio. Lenkija vadovavo diskusijoms dėl energijos vartojimo efektyvumo, siekdama įtvirtinti didesnį lankstumą, negu kad pradinėme pasiūlyme nurodė komisija ir siekiant išlaikyti tą patį ambicingą lygį, kad galėtume padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 procentų iki 2020 metų. Ir pirmininkaujantis šalis galvoja, kad dabar parengtas e, dokumentas yra puikus darbo pagrindas, leisiantis jau per pirmąjį svarstymą susitarti su Europos parlamentu. Lenkija džiaugiasi, kad toliau dirbama kuriant vidaus elektros ir dujų rinką, kurią planuojama sukurti iki 2014 metų. E, valstybės narės čia irgi įneša, įneša savo svarbų indėlį. E, atitinkamos pastangos taip pat daromos ir Europos Sąjungos lygmenių harmonizuojant rinkos nuostatas, skatinant regioninės iniciatyvas, regioninių rinkų integraciją bei pateikiant teisės aktus dėl bendros rinkos elektros ir dujų srityje. Vengrijos pastangų dėka <clears throat> pavyko Lenkijai pirmininkaujant laiku nuveikti užsibrieštus darbus. Toliau vyksta konsultacijos valstybėse narėse ir su valstybėmis narėmis, ypač tais atvejais, kai mm, tai galėtų atsiliepti valstybių narių kad primtis, kai primti sprendimai galėtų atsiliepti valstybių narių energetiniai sistemai ar naudojamų ener, energijos rušių e, kaitai. Tai yra svarbi problema, kurią reiks spręsti Europos Sąjungoje netolimoje ateityje. Norėčiau taip pat paminėti ir kitus e, teisės aktų projektus, kuriuos svarstėme. Pirmiausia, tai reglamento projektas e, dėl m, infrastruktūrų. E, ministrai spalio ir lapkričio mėnesį kalbėjo apie Europos TNT tinklų situaciją ir kai komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą, taryba pradėjo jį iškart svarstyti savo darbo grupėje. Komisija paskelbė reglamento projektą dėl um, gavybos platformų saugumo, siekdama, kad būtų išvengta Meksikos įlankos skaudžios patirties pasikartojimo. Ir manau, kad Danija e, pirmininkaudama taip pat netrukus pradės dėrybą su Europos parlamentu dviem šiais svarbiais klausimais. Lapkritis buvo labai svarbaus e, darbo mėno ir parlamentui, ir tarybai. E, tas darbas bus pratestas ir kitais metais, ypač siekiant užtiprinti, siekiant garantuoti energijos apsirūpinimo saugumą. Manau, kad Danija puikiai perims iš mūsų estafetės lasdelę ir, tikiu, da, ir linkiu Danijai kuo didžiausios sėkmės jų darbose. E, parlamentas paremė mane ir ministrą poną Pavlaką mūsų darbe ir tikrai veiksmingai prisidėjo prie mūsų bendradarbiavimo. Dabar pereisiu prie pramonės ir pabandysiu apibendrinti konkurencingumo ministrų tarybos darbą. Buvo dvi pagrindinės iniciatyvos E, kurios yra, įtrau, yra dvi pagrindinės iniciatyvos Europos strategijoje iki 2020 metų. Tai yra integruota pramonės strategija e, globalizuotame pasaulyje ir efektyvus Europos išteklių vartojimas. Turbūt nereikia kartoti, kokia svarbi yra pramonė Europos klėstėjimui. Nereikia turbūt uh, dar kartą pabrėžti, koks svarbus yra Europos vaidmuo pasaulyje. Jis yra lyderė inovacijų e, ir tvaraus ekonominio vystimosi srityje. Jei pasižiūrėtume į standartizacijos dokumentų paketą, su kuriuo taip pat dirbome mūsų pirmininkavimo metu, tai ten yra komunikatas skirtas uh, verslu, smulkiam verslui, e, siekiant padidinti jų vaidmenį ir išvesti smulkų vidutinį verslą į pasaulinę areną. Lenkija, e, kaip ir mininkaujantį šalis, pabrėžė pramonės svarbą sprendžiant e, pasaulinių mastų kylančias problemas ir aktyviai dalyvaujant pasaulinėje viso pasaulio ekonominėme gyvenime. Per 29 rugsėjo vykusią ministrų tarybą e, buvo pabrėžti šie aspektai. Buvo pabrėžta, kaip svarbu atlikti konkurencingumo poveikio vertinimus konkurencingumo srityje, kai teikiami nauji teisėkuros pasiūlymai. turime kuo efektyviau pasinaudoti savo galimybėmis, kad ES išliktų konkurencinga ir klestinčia. Ministrų taryba, kaip jau minėjau, pabrėžė, kad labai svarbu yra atlikti poveikio svarbą, kai teikiami e, teisės aktų pasiūlymai konkurencingumo srityje komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą konkurencingumo srityje. 21 lapkričio susitiko aukšto lygio konkurencingumo ir augimo darbo grupė ir svarstė šią komisijos iniciatyvą konkurencingumo srityje, siekdama, kad jos nuostatos būtų taikomos ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Gruodžio pradžioje buvo patvirtintos išvados dėl e, pramonės pagrindinių iniciatyvų. Ir buvo apibendrinta e, veikla, kuri jau atlikta šioje srityje, taip pat ir e, veikla siekiant internacionalizuoti arba išvesti smulkų ir vidutinį verslą į pasaulinę areną bei siekiant didinti ES įmonių konkurencingumą. Šie iššūkiai išlieka matote, kad ekonominė situacija nėra labai gera. E, Ta rodo ir energijos kainų augimas, ir situacija finansų rinkoje, ir tai, kad ir toliau reikia taikyti vairias biudžeto konsolidavimo priemonės. Tokioje situacijoje turime siekti, kad ekonomika vis tiek auktų. Ir turime siekti, kad mūsų sprendimai netrukdytų ekonomikai aukti. Ir kažin ar galime tikėtis, kad <clears throat> kitais metais ekonomika galės ženkliai aukti. Todėl ir ES, ir valstybėms narėms reikia imtis daugiau veiksmų, e, siekiant skatinti ekonomikos augimą, kurti naujas darbo vietas. tikimės, kad visa tai yra įmanoma pasiekti. Tas darbas, kurį mes atlikome, buvo pozityvus ir čia reikia neužmiršti ir pozityvios mūsų diskusijų su parlamentu atmosferos. Vasarą Sopote, rūdienį Gdanskė buvo konferencija apie socialinę atsakomybę spalio mėnesį, Krokuvoje susitikome sustikome su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais, diskutavome apie e, bendrosios rinkos galimybės. Mūsų visų tikslas yra bendras. Europai reikia mūsų stiprios, inovatyvios, modernios ir patikimos pramoninės bazės. Užbaigdamas, ponios ir ponai, padėkosiu ITRE komiteto pirmininkui, ponui Royal, už jo paramą mūsų darbe. Taip pat norėčiau padėkoti ir vicepirmininkams, ir visiems komiteto nariam. Be jūsų bendradarbiavimo, be jūsų paramos nebūtume tiek daug nuveikę. Dėkui. Herr Kaliski darf den Dank zurückgeben. Ich Pone Kaliski, noriu padėkoti Jums. Esu tikras, kad visi kolegos, kurie šios kelius mėnesius dirbo kartu su pirmininkavusią Lenkiją, labai džiaugiasi puikiu bendradarbiavimu iš Lenkijos pusės. Uh, Ir ypač tai, ką Jūs pasakėte pabaigoje, jog Europa turi būti budri, kad mūsų pramonė ir verslas turėtų ateitį. Be abejo, tai buvo Lenkijos pirmininkavimo prioritetas ir esame labai dėkingi už tai, kad e, ši tema buvo visų sprendimų prieimimo priekyje. Tikiuosi, kad e, priimdami galutinius sprendimus visuomet vadovausimės tokiais pagrindiniais principais. Yra nemažai norinčių pasakyti visų pirma, ponia Hübner. Ačiū pirmininkė. Ministras nekartą pabrėžė pirmininkaujančios valstybės vaidmenį, kuriant, formuojant pramonės politiką, energetikos politiką, apsirūpinimo energiją politiką. Neseniai mm, Durbane įvyko vadovų sutikimas, kuris smarkiai įtakos mūsų ekonomikos raidą. Todėl noriu pasiteirauti, kokia mm, turbūt sprendimų įtaka bus Europos ekonomikai, kiek bus galima sumažinti išlakas ir taip toliau. Ačiū, ministrė, dabar jums žodis. Ar gal dar ponas Gerekas užduotų klausimą ir tada jums suteiktume galimybę sureaguoti? Dva pytania, jeden dotyči. Ačiū, pirmininkė, turiu du klausimus. Pirma, dėl bendros patentų sistemos. Lenkija buvo labai giriama, taip pat ir pono Baroso be kitų, kad labai sėkmingai buvo dirbta šiuo klausimu. Buvo mėginama pakeisti reglamentą buvo minčių dėl Europos suskaldimo, e, licencijų srityje. 50 procentų dalis patentinės apsaugos ir taip toliau. Kaip dabar rinka čia atrodys? pagal ką ji bus apibriešta, pagal gyventojų skaičių ar kitus rodiklius. Aš manau, kad čia kitas mano klausimas būtų tiesiog taip arba ne klausimas. Ir to aš jau teiravausi energijos efektyv, vartojimo efektyvumo pranešimo rengėjo, tai tik negavau atsakymą, ar įmanoma uh, 20 ar 30 procentų suma, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti absoliutų energijos suvartojimą tokiu pačiu procentu. Kągi dabar žodis ponui Kalinskiai. Na, pytanie pani poseł. Pradėsiu nuo ponios klausimo. Jei pažvelgtumėm į atskirų valstybių narių ekonomikas ar visą Europos Sąjungą, vienašališki mažinimo įsipareigojimai ne, neduos didelės naudos mūsų ekonomikai, jeigu ir kitos valstybės, taip pat ir besivystančios valstybės, nesieks panašių tikslų, nes tuomet tik Europos ekonomikos konkurencingumas sumažėtų. Taip pat e, ir to, dėl tokių reiškinių, kaip kad, ką mes vadiname e, anglies nutekėjimu, tai yra pramonės iškėlimo dėl išlakų Ir labai svarbu, kad būtų sudarytas pasaulinis sutarimas, kuriame dalyvautų taip pat ir besivystančios valstybės, kad tai būtų padaryta iki 2015 metų ir kad būtų uh, numatyti visoms valstybėms įsipareigojimai mažinti CO2 išlakas. reikės politinio, techninio lygmens koordinavimo, aišku, tą ES sugebėjo parodyti efektyviai dirbdama Durbane. spalio mėnesio aplinkos taryba buvo patvirtinusi mandatą, kurio ir buvo laikomasi. Tai buvo sprendimas, kuris paklojo pamatus ateities susitarimams. Ir tai, aišku, orientuos kelią, kaip tos valstybės narės, kurios turės e, siekti tų įsipareigojimų, turėtų veikti ateityje. Aš manau, kad jeigu lygiai taip pat subalansuotai būtų siekiama ir tolesnių sustarimų, būtų galima Kyoto protokolo tikslų pasiekti. Dabar dėl pono Gerėko klausimo. Čia būtų galima štai ką pasakyti dėl energijos vartojimo efektyvumo. Trumpas atsakymas - taip galima pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, tuo pat metu nesumažinant absoliutaus energijos suvartojimo. Dabar dėl bendros patentų sistemos. Lenkijos pirmininkavimo tikslas buvo toliau dirbti dėl šio paketo, tuo pat metu laikantis sudarytų kompromisu. Tai yra to, kas buvo pasiekta per 30 e, mečius e, dėrybų. Aišku, Italijos ir Ispanijos nedalyvavimas koordinuotame darbe apsunkino situaciją. Tačiau manau, kad e, pirmininkaujančios valstybės pasiektos išvados turėtų būti priimtinos visiems. To dėka dabar Italija irgi ketina mm, prisijungti prie bendro patentų teismo darbo. Mes labai džiaugiamės tuo ir ypač bendradarbiavimu su parlamentu. E, mes džiaugiamės tuo, kad dabar gyvenimas palengvėja ypač smulkiam ir vidutiniam verslui. kompromisas dėl patentų trijų, trimis kalbomis - anglų, prancūzų, vokiečių. Mm, tai aišku buvo pati jautriausia tema, kurią mums teko dirbti pirmininkavimo metu. Sistema paremta trimis Europos patentų biuro kalbomis. Buvo vienintelis variantas, dėl ko pavyko susitarti. Tai buvo vienintelis variantas, kuris buvo priimtinas visiems. Priešingų atveju, jeigu nebūtų pavykę to padaryti, manau, kad e, paskutinis variantas būtų glaudesnio bendradarbiavimo mechanizmas. Dabar keli žodžiai dėl bendradarbiavimo tarp patentų biurų. Tai bus labai naudinga toms valstybėms, kuriuose patentinė veikla yra labai neaktyvi. Uh, Aš manau, kad bendrai vertinant pasiekimai yra geri. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dabar kolega Ransdorf. Ačiū pirmininkė, trumpą klausimėlį turėčiau. Čia Europos parlamente rengiama daug e, pranešimų apie šachtų uždarimą. Aš žinau, kaip Lenkijoje mm, svarbi yra anglės pramonė, tad e, norėčiau paklausti, kokiu rezultatu pasiekta e, švarios anglės technologijų srityje. Panas Kaliskė. Taip, pirmiausia, e, patvirtinsiu, kad iš tiesų Lenkijos ekonomikoje anglis yra labai svarbi. Ne vien tik tai, aišku, Lenkijos ekonomikai. E, viena e, problema, su kuria susidurėme, yra švarios anglies apibrieštis. nuo 20 iki 30 ar nuo 45 iki 50 procentų e, gali išaukti elektros energijos gamyba. Egzistuoja mm, efektyvios energetikos planas iki 2050 metų. Darbo grupėje jis yra svarstomas dabar. Ir mes e, manome, kad švarios anglės panaudojimo e, technologijos, nepaisant to, kaip apibrėšime, tai yra esminė ES energetikos politikos dalis. E, šitą problemą, pirmininkant Lenkijai, mes aptarnėjome visoje virtinėje forumų. Pirmininkas, na, nematau daugiau norinčių pasakyti, vadinasi, galiu baigti diskusiją dėl šio darbo tvarkės punkto. Dėkuoju ponui Kaliskiai asmeniškai, bet žinoma, e, taip pat dėkuoju ir e, Lenkijos vyriausybei apskritai. Aš manau, kad Lenkija pirmininkavo puikiai, e, matėme puikų bendradarbiavimą, ne tik pavyko užbaigti keletą svarių projektų, pasiekti įspūdingų rezultatų, bet taip pat sugebėjote užtikrinti, kad e, Europoje iš tikrųjų vyksta tikra diskusija dėl realizmo, dėl to, kad būtina atsižvelgti į pramonės būkštavimus. Tai ir labai svarbu. Aš tikiuosi, kad e, ta tendencija išliks ir keletą metų ateityje. Tad dar kartą labai Jums dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Ponas Kaliskė. Na ir aš e, dar kartą noriu padėkoti pirmininkui už puikų bendradarbiavimą, dėkoju taip pat ir komiteto nariams už jų paramą, nes be jūsų paramos nebūtume galėję įgyvendinti savo prioritetinių tikslų. Tad e, iš viso širdies e, ir pirinkančios Lenkijos vardu aš linkiu mūsų draugams iš Danijos kuo geresnių rezultatų jiems pirmininkaujant. Dėkoju. Taigi, e, ponės ir ponai, dabar posėdį baigiame. Turime parengę nedidelį prieimimą ir visus kviečiu, e, jeigu turite laiko, į jį ateiti. Ačiū.